Okay. Let's get started. F 15 minutes. Uh... Kolegos pradedame, vėluodami 15 minučių. Tikrai turėjo pakakti laiko visiems ateiti į posėdį. Svarstysime keturis klausimus susijusius su ES Rusijos priekybiniu susitarimu dėl E, Rusijos, po Rusijos prisijungimo prie PPO. E, šių pranešimo autoriai yra trys komiteto nariai, dar ne visi susirinkę, todėl siūlyčiau pradėti visų pirma suteikiant žodį komisijai, kad ji pristatytų tuos keturis klausimus. Tuo laiku ateis pranešėjai ir prisijungs, jis pradės diskusiją. Ar komisija pasirengusi, jei taip, Prašau. Ponas Devinė yra komisijos atstovas, kalbės komisijos vardu, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Labas rytas, gerbiami parlamento nariai, ponios ir ponai. Kaip žinote, Europos Sąjunga yra parengusi dvi šalias sutartys be bendrų įsipareigojimų ir be bendrų dėrybų, kuriuose ES vaidino svarbu vaidmenį, kad e, Rusijos dėrybos su, dėl PPO narystės po 18 metų sudėtingų dėrybų baigtųsi sėkmingai. Tie keturi susitarimai apima keturis mums ypač svarbius sektorius. Ir jau e, buvo pasikeista raštais. Pasik, ES ir Rusijos vyriausybė pasikeitė atitinkamais raštais, kurie buvo paskelbti oficialiajame leidinyje. Pirmasis susitarimas e, yra susijęs su labai svarbiu automobilių sektoriumi ir tai yra susitarimas dėl priekybos variklinių transporto priemonių dalimis ir detalėmis. Kaip žinote, mes susitarėme su rusais, kad jie išlaikys Mm, tam tikras ypatingas investicinės priemonės, kurios, į, kurios netitinka PPO e, sistemos, tačiau ta sistema Rusijoje išliks trim sistema iki 2018 metų ir Rusija tuo tarpu imsis priemonių, kad perkeltų, iškeltų kitur e, trans, transporto priemonių atsarginių dalių gamybą. Tai ypač aktualu mums, nes mes kalbame apie maždaug 10 milijardų per, eurų per metus vertės e, variklinių transporto dalių ir detalių. Ir uh, taip pat kitų pagaminamų atsarginių dalių apyvarta per metus sudaro 8 milijardus dolerių. Atsiprašau, eurų. Taip pat nuo 2010 eksportas į uh, ES tų detalių išlieka, nežiūrint priemonių, kurių ėmėsi Rusijos vyriausybė. Taip pat mes norime sukurti bemuitės, bemuitę importo kvotą po kiekiais, kurie būtų didesni nei 2011 metų. Galios bemuitės kvotos Kitas susitarimas liečia medienos eksportą visų pirma eglės, kuri naudojama popieriaus pramonėje ir pušies medienos e, eksportą. Ir mes nusprendėme, kad šių dviejų medienos uh, rūšių eksportas į ES gali vykti taikant mažesnius muito mokesčius 13 egliai, eglėms ir 15 procentų e, pušies medienai. Taip pat galios kvotų, čia kvotų sistema, kurią rūpinsis medienos komitetas, kurį sudarys valstybių narių atstovai. Numatoma, kad tas komitetas pirmą kartą posėdžiaus balandžio pabaigoje ir 70 procentų bus skirta tradiciniam medienos e, importuotojų ir 30 procentų vietų komitete bus mm, naujiems nariams. Dar vienas susitarimas e, apima ža, prekybą žaliavomis, tai yra labai ilgas žaliavų sąrašas ir tai neapima įprastinių žaliavos rūšių. Uh, mes nusprendėme, kad tuo atveju Rusija norės padidinti importo muito mokesčius toms žaliavoms. Ji privalės ES konsultuotis bent dviems mėnesiams iki tokių e, kvotų, iki tų muitų pakeitimo. Paskutinis e, susitarimas liečia paslaugas. Ir dvišalis dvišaliai ES e ir Rusijos partnerystės sustarimo privalumai bus išlaikyti, ypač dviejose sektoriuose. Visų pirma, jūrų transporto sektoriuje, kur mes užsitikriname e, preferencinį e, statusą savo įmonėms ir taip pat personalo atveju. Uh, mes pasiekėme, kad būtų užtikrintas e, laisvas fizinių asmenų judėjimas, tų asmenų, kurie dirba šioje verslo srityje. Let's. Ačiū. Dabar perėsime prie pranešėjų. Kaip jau sakiau, pranešėjų yra trys. Keturiems pranešimams. Pirmiausia, pakviesiu Pavel Zalepski, kuris yra pranešėjas dėl ES Rusijos susitarimo dėl priekybos automobilių detalėmis ir dalimis, atsarginėmis de dalimis. Pone Zalevski, prašau žodis Jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Puiku, kad galiausiai buvo su, sulygta dėl šio susitarimo, turiuomenė Rusijos prieiga prie PPO. Uh, Tai labai svarbus procesas, turint omenyje priekybos santykius apskritai pasaulyje, ypatingai ir ES santykiams su Rusija. Nustatomas tam tikras mechanizmas ES tuo atveju, jeigu sumažėtų automobilių detalių eksportas iš ES į Rusiją. Šiame e, pakete Rusijai pavyko išsaugoti savo automobilių investicijų, pramonės investicijų programą, e, pagal kurią buvo pritraukiami gamintojai, automobilių ir automobilių dalių gamintojai, užsimti gamybą Rusijoje, nustatant griežtesnės taisyklės automobilių pardavimui Rusijos rinkoje. Šios priemonės yra suderintos su PPO reikalavimais, ne, nesuderintos su PPO reikalavimais pagal trims sistemą yra pritaikytos šios priemonės ir jos galios iki 11, galioja iki 11 metų. Taigi čia dabar kyla e, būkštavimų, kad jeigu Rusija įstos į PPO, tuomet Rusija liberalizuos priekybos barjerus priekyboje, automobilių priekyboje ir tuomet uh, tas po, trims poveikis bus e, neproporcingas. Tuomet būtų numatomos nuolaidos, jeigu ES eksporto mastai sumažėtų. Ir tai mums yra labai svarbus dalykas. Turėčiau keletą klausimų komisijai. Pirmiausia, jeigu pažvelgtumėme į dėrybų rezultatus, dėrybų PPO rezultatus ir kaip tos dėrybos vyksta <clears throat> su kita rytų Europos partnerė Ukraina, čia aiškiai matome, kad yra visiškas disbalansas tų dėrybų rezultatų. Kaip čia taip atsitiko, kad Ukrainos atveju buvo įmanoma įtikinti partnerę 15 procentų importo mokesčių sumažinti, kai tuo tarpu su Rusija susitarėme mažinti importo mokesčius tik tai 5 procentais. Taigi, kokie buvo prekybiniai, kokios buvo prekybinės kliūtys su Ukraina ir su Rusija? Ir turiu dar klausimų. Kaip Rusijai pavyko dar septyneriems metams užsitikrinti tą trims programą su galimu dideliu poveikiu tiekimui į vidaus rinką? Kokie yra numatomi priekybiniai santykiai ateityje automobilių pramonės rytyje? Šis e, pramonės sektorius e, daug duoda ES ekonomikai, tačiau eksportas, automobilių atsarginių dalių ir komponentų eksportas e, neišvengiamai mažėja. Na ir dar vienas klausimas. ES automobiliai, automobilių ir jų dalių eksportas, eksporto mažėjimas, kažin ar yra naudingas automobilių gamintojams ir jiems, labai, jiems bus labai sudėtinga e, konkuruoti su tomis e, įmonėmis, kurios dirba pagal Rusijos priekybos programą. Pirmininkas dėkoju, kadangi komisijai buvo užduota klausimų, gal aš dabar ir suteiksiu jiems galimybę atsakyti. Tiksliau, suteiksiu galimybę atsakyti vėliau. Dabar kitas pranešėjas soci, iš socialistų frakcijos e, Susta, Džianluka Susta. Prašau. Ačiū pirmininkė. Komisijos atstovas jau minėjo, kad mes apturėme, aptarėme teisinės prielaidas po to, kai Rusija įstojo į pasaulinę prekybos organizaciją. Yra numatytos tam tikros išlygos Rusijai, o ES pasirašė per pastarosius metus daugybę susitarimų su Rusija. Aš turiu omenyje ir uh, nuostatas, kurios leidžia keliauti asmenims, kurios turi tam tikrų profesinių tikslų, taip pat yra palankesnės sąlygos numatomos kitiems darbuotojams, pavyzdžiui, labai svarbu išnaudoti tuos privalumus, kuriuos mes turėjome iki praėjusio dešimtmečio pabaigos. Mes norėtume, kad pasikeitus situacijai būtų laikomasi tų įsipareigojimų, kurie galiojo anksčiau. Taigi mes čia turime reikalą su įvairiomis paslaugomis, tačiau yra numatyti e, leidimai pagal atskirus metus, taip pat yra numatyti leidimai tam tikros profesijos atstovams. Mes norėtume, kad šitos kvotos išliktų ir kad mūsų situacija, galvojant apie Rusiją, iš esmės nesikeistų, nors Rusija ir įstojo į e, pasaulio prekybos organizacija. Mes norėtume, kad tie preferenciniai įsipareigojimai išliktų. Kita pranešėja yra Inesė Vaidarė. Tai yra Rusijos ir ES susitarimas dėl Rusijos federacijos nustatomų arba padidinimų eksporto muitų žaliomis. Ar jūs norėtumėt, kad aš kalbėčiau apie abu pranešimus iš karto ar atskirai? Jeigu įmanoma, aš aptarsiu juos pailiu, tačiau kalbėsiu iš karto apie abu. Esu pranešėja renkinti pranešimus dėl abiejų susitarimų. Ir norėčiau pasakyti, kad reikėtų tuos abu susitarimus vertinti vienu metu. Labai svarbu e, užtikrinti, kad Rusija atsisakytų savo protekcinių priemonių, kurias aiškina e, būtinybę krizės akivaizdoje dėl susitarimo dėl žaliavų. Po to, kai Rusija įstojo į PPO, Rusija įsipareigojo iš karto arba palaipsniui atsisakyti muitų žaliavoms. Ir buvo numatytas atitinkamas grafikas, kada tai bus padaryta. Svarbiausias dalykas yra tai, kad Rusija nemano, kad šitas sąrašas numato kokiu nors papildomų įsipareigojimų dėl muitų žaliavoms. Ir šitas klausimas jau buvo aptarnėtas nekarta ir dėl jo buvo iš esmės susitarta. Rusija stengiasi nenustatyti papildomų arba nedidinti papildomų eksporto muitų žaliavoms. Tai atsispindi sąraše, tačiau reikėtų prisiminti, kad globaliai eksporto kontekste tos žaliavos sudaro 10 procentų ir todėl čia gali e, atsirasti rizika, kad gali būti padaryta įtaką apskritai tiekimams globalių mastų, tai yra sėklos, mineralinės medžiagos, žaliavos ir taip toliau. Taip pat, jeigu Rusija ir toliau taikytų muitus šioms žaliavoms, tai Rusija prieš du mėnesius turėtų informuoti komisiją ir ieškoti tokio susitarimo, kuris bus priimtinas abiems šalims. Tačiau šitas susitarimas nereikalauja kad ES prisijimtų kokiu nors įsipareigojimu. Viena problema, kurią pastebėjom šiame e, tekste, tai yra, kad Rusijai nenumatomi kokie nors privalomi įsipareigojimai. Šitie įsipareigojimai arba prievolės yra labai silpnai suformuluotos. Ir taip pat reikėtų pasakyti, kad iš esmės nedraudžiama Rusijai numatyti papildomas protekcinės priemonės. Rusija turi konsultuoti su komisija, tačiau kas atsitiks, jeigu nebus susitarta. Dabar dėrybų metu dėl naujo susitarimo yra pasakyta, kad iš esmės niekas nepasikeitė po to, kai Rusija įstoja įstojo į PPO ir Rusija išsireikalavo palankių sąlygų pernamojų laikotarpiu. Taip pat nėra numatytas ir ginčių sprendimo mechanizmas. Aš norėčiau pateikti dar daugiau klausimų komisijai. Gal jūs galėtumėt klausytis manęs ir po to atsakyti mano klausimus. Pirma, kokia kokia komisijos reakcija į tas ribojančias priemonės, kurias priimė Rusija dėl Europos Sąjungos. E And, uh, have... Europos Sąjungos, iš Europos Sąjungos e, importuojamų galvijų. Ar jūs manote, kad šitos priemonės derės su PPO įsipareigojimais, kuriuos prisėmė e, e, Rusija? Nes e, ta nuostata daro įtakos ES galvijų augintojams. O klausimas dėl žaliavų. Ar mes iš tikrųjų pasirašysime susitarimą, kuris bus privalomas vykdyti Rusijai, kaip tai atrodys ateityje. Taigi tokie klausimai, kuriuos norėjau pateikti komisijai. Dabar kitas pranešimas dėl ES ir Rusijos sutarimo dėl medienos eksportui taikomų tarifinių kvotų. ES tai labai svarbus klausimas šioje srityje reikia pagerinti medienos eksportą eksportą, ar Rusija apskritai mažins e, tas tarifinės kvotas medienai ar ne. Kai kurios medienos rūšys, rūšims yra numatytos tarifinės eksporto tarifų kvotos. Jos yra kartais mažesnės, ypač kai eksportuojama į ES, kai kurios medienos rūšys apskritai yra neleidžiamos eksportuoti. Protokole, kurį pasirašė ES ir Rusija, protokolas atsispindi priede, yra numatytas kvotų administravimo prielaidos ir taip pat yra kalbama apie įgyvendinamus teisės, teisės aktus, kuriuose bus kalbama apie tai, kaip bus laikomasi kvotų, tačiau protokole yra numatyta ir galimybė spręsti iškilusius ginčius. Aš sakyčiau, kad būtų verta pritarti šiam susitarimui, kadangi jis bus naudingas ES, kadangi tarifinės kvotos turėtų būti mažinamos ir tai reiškia, kad būtų galima lengviau e, importuoti e, medieną ir taip būtų palengvinta tas gyvenimas baldų gamybos pramoniai. Tačiau mes e, susidurėme su beprecedentiniu dalyku, kaip ES apskritai vertina šitas tarifinės kvotas. Todėl šitas klausimas dar turėtų būti sprendžiamas ateityje iš esmės. Taigi tokie buvo bendri mano pastebėjimai. Ačiū. Išklausėme komisijos, taip pat pranešėjų pristatymų ir dabar išklausykime šešėlinių pranešėjų. Taip pat vyks bendra diskusija dėl visų šių keturių susitarimų. Ar kas nors norėtų kalbėti? George Kutaš iš socialdemokratų. Ačiū pirmininkė. Aš esu šešėlinis pranešėjas. E, <clears throat> rengiu pranešimus dėl paskutinių dviejų susitarimų. Tai yra susitarimas dėl eksporto muitų žaliavoms ir dėl tarifinių kvotų. Nenorėčiau kartoti to, ką pasmenėjo kolegė. Norėčiau pasakyti tik tai tiek, kad yra tam tikrų abejonių po šių susitarimų pasirašymo, tačiau manyčiau, kad vis dėlto ES ir Rusijos prekybiniai santykiai turi gerų perspektyvų po to, kai Rusija įstojo į PPO. Vienintelis palinkėjimas būtų toks. Būtent, kad Rusijos federacija ir toliau laikytųsi savo įsipareigojimų kuriuos prisijėmė stodama į pasaulinę prekybos organizaciją. Todėl mes galime pritarti šiems susitarimams. Kalbėtojas nekalbė mikrofoną. Uh, about... Jums leidus, norėčiau pakalbėti apie prekybą paslaugomis, esu EPP šešėlinio pranešėjo šiuo klausimu. Uh, Reiktų akcentuoti keletą dalykų, kalbant apie šį dvi šalį susitarimą. Jis yra aktualus, nes leidžia Europai išlai, Europos Sąjungai išlaikyti preferencinės koncesijas dėl prekybos paslaugomis. Rusijos siekiai šioje srityje nėra to, tokio plataus užmojo kaip 94 metų partnerystės sutarties su Rusija. Kokiegi yra komisijos prioritetai šioje srityje ir ar Rusija yra išties nusiteikusi e, įgyvendinti e, prisimtus įsipareigojimus, ypač inve, kai kuriuose investicijų srityse, kaip su finansinėmis paslaugomis, tinklo paslaugomis, telekomunikacijų srities paslaugomis, <clears throat> kaip ES galėtų pasiekti pažangos e, energetinių paslaugų srityje, nes ši paslaugų sutartis nėra ats, išskirta ir ji priskirta kitų, e, kitoms verslo paslaugoms. Ar tai turėtų būti visuotinio, visuotinės svarbos pasla, paslaugų sritis arba energetikos paslaugų paskirstimo sritis? A, Rusijai tai be abejo buvo labai opus klausimas, ji nelabai stengiasi gyvendinti horizontaliosios ryties tikslus Kitas klausimas. Galbūt naujoji sutartis e, turėtų apimti atskirą skyrių skirtą energetikai, net jeigu būtų numatytos nepreferencinės koncesijos. Ir ar komisija rengėsi daryti spaudimą e, siekdama dvišalių, dvišalės priekybos sutarties. Kaip žinote, Rusija turėtų įsipareigoti uh, siekti mm, atskirimo šios ryties e, sektoriaus išskaidimo. Pirmininkas, mm, kaip žinote, mes tiesiog teikiame pritarimą, tai yra tarptautinis susitarimas. Mūsų vaidmuo yra arba pritarti, arba atmesti šiuos susitarimus. Mes mm, <clears throat> nesigiliname į susitarimo detalės, tik sprendžiame, ar mes pritarsime ar ne. Ir atsižvelgdamas į visą tai, dabar kreipiuosi komisiją ragindamas ją atsakyti ir pakomentuoti išsakytus pastebėjimus. Ačiū pirmininkė. Atsakant į pono Zalevskio išsakytas pastabas dėl motorinių variklių ir automobilių pramonės Turiu pasakyti, kad aš ne, ne iki galo supratau, kodėl jūsų vertinimais mes tik tai, mes užsitikrinama tik 5 procentų muito mokesčio sumažinimą Rus, Rusija. Kalbant apie automobilių pramonę, mums pavyko užsitikrinti nuo 30 iki 15 procentų muito mokesčio sumažinimą. Tikrai tai ne 5 procentai, kaip jūs apskaičiavote. Uh, Taip pat norėčiau pridurti, kad tuo tarpu mūsų eksportas, e, automobilių dalių e, eksportas į Rusiją nesumažėjo, remiantis 2012 tai statistiniais duomenimis, e, šios, šių prekių eksportas išaugo. Noriu padėkoti poniai Vaideriai už jos klausimus ir noriu patikinti ją, kad mes kad sunku atsakyti tiek daug klausimų užduotų per tokį trumpą laiką. Ar Rusijoje stebimos protekcionistinės tendencijos ir ar Kazakstanas ir Baltarusija eina tą pačią kryptimį? Atsakymas yra taip, ar tai mus neramina, atsakymas yra taip. Ką mes darome šiuo klausimu? Mes, kaip žinote, daromės dėl naujos e, sutarties, kol bus priemonės kad, kurios užkirs kelią tokiams reiškiniams. Dėl, dėl žaliavų, kaip žinote, e, bandėme konsultuotis šiuo klausimu, tačiau kalbant apie teisiškai saistančius įsipareigojimus su Rusija, Rusija tokių, tokius įsipareigojimus prisėmė savo stojimo į PPO sutartyje, tai kal, kalbant ir apie žaliavas aktualias Europos Sąjungai. Ir muito mokesčiai toms žaliavoms buvo užfiksuoti, kalbu apie metalo laužą, taip pat odos dirbinių žaliavą. Tačiau tai nėra sąstantis įsipareigojimai. Rusija pasižadėjo du mėnesius, dvie, prieš du mėnesius perspėti apie planus didinti muito mokesčius. E, medienos kvotų valdymas. Kaip jau sakiau, medienos komitetas pirmą kartą posėdžiaus balandžio 23-ąją ir kol kas jokių sunkumų neiškilo šioje srityje. Ir galiausiai pranešėja klausė, uh, Ar mes, ne, ar mes energetinės paslaugas laikome svarbomis? Be abejo, energetinės paslaugos e, yra svarbi mūsų dėrybų, naujų dėrybų su Rusija dalis, nors galiu pasakyti, kad dėrybos dėl energetikos skyriaus buvo sunkiausios su Rusija, nes Rusija iš vis atsisakė apie tai kalbėtis, dėl to dėrėtis. Taigi tai yra sunku sunkus dėrybų klausimas, išlieka sunkių dėrybų klausimų, tačiau jis išlieka mūsų darbo tvarkė, tai yra svarbus mūsų darbo tvarkės klausimas ir jis tikrai nedings iš jos. Pone pirmininkė, komisija neatsakė į mano labai svarbų klausimą apie galvijus. Aš tą patį klausimą išgirdau iš pono, nusiskundimą iš pono Zalevskio. Taigi, ponia Vaiderė, suteiksiu žodį, kad jūs galėtumėte pakartoti savo klausimą ir kad e, komisija galėtų jį atsakyti. Pavel Zalevski, ačiū. Tikrai labai gera strategija bandyti nesuprasti klausimo, kai klausimas toks sudėtingas. Tai aš jį pakartosiu, kad jūs jį geriau suprastumėte. Uh, Aš pasakiau, kad Ukrainos atveju komisijai pavyko susitarti su Ukraina taip, kad importo mokesčiai sumažėtų 15 procentų iki 10 procentų. 2008 metais e, buvo susitarta ir kasmet ta, tas tarifas mažėjo iki 13 metų turėtų būti pasiekti 5 procentai. Taigi taip tapo įmanoma, kodėl su Rusija to padaryti nepavyko. Taigi, ką gavome iš Rusijos, kai susitarėme dėl visiškai kitų sąlygų, o sąlygos štai kokios. Rusija sutiko mažinti importo mokesčius 5 procentais iki 25 procentų. Ir 25 procentus taikys iki 18 metų. Tada nuo 18 metų mm. muito, mok, muito mok, mokestis sumažės iki 15 procentų. Taigi čia milžiniškas skirtumas tarp to, ką išsiderėjome su viena rytų Europos šalimi ir, ir ką išsiderėjome su Rusija. Taigi mano klausimas štai koks. Aš manau, kad ir kitose srityse kažką turėjome gauti. Tai ko gavome kitose srityse, kad nusileistumėme iki tokio sprendimo, kuris akivaizdžiai nėra mums naudingas. Nėra naudingas ES automobilių atsarginių dalių gamintojams. Ačiū. E, Inesė Vaiderė. Ačiū pirmininkė. Man susidaro įspūdis, kad kartais komisija elgesi taip su strateginiu partnerė baimės e, sukaustyta. Ponas Zalevskis e, kėlė šią problemą ir aš kai ko nesuprantu. Ir dabar norėčiau užduoti labai konkretų klausimą dėl galvijų, nes jį nebuvo atsakyta. Taigi kartoju, kokia yra komisijos reakcija į ribojančias priemonės, kurias taiko Rusijos valdžia dėl ES galvijų ir ar tai tikrai uh, atitinka naujus Rusijos įsipareigojimus e, PPO. Komisija, jūs e, užpuolė, ginkitės. Ačiū pirmininkė, pasistengsim. Ponas Zalevskis teisus. Susitarimas su Rusija ir susitarimas su Ukraina nėra toks pats. Tai nėra tie patys partneriai ir viskas vyko ne tuo pačiu metu ir tikrai negalime kreušių su oboliais lyginti išskirdami vieną produktą, nes santykiai, priekybiniai santykiai tikrai, kažina, ir gali būti palyginami tarptų dviejų valstybių. Tiesa, kad su Ukraina nuo 10 iki 5 procentų sumažėjo tarifas, o su Rusija nuo 30 iki 15 procentų sumažėjo mokestis. Tačiau reikia pažvelgti ir kitus produktus. Lengvi komerciniai, lengvos komercinės transporto priemonės iki 5 procentų, nuo 10 iki 5, nuo 25 procentų iki 10 sumažėjo e, tarifas. Dėl autobusų taip pat išsidėrėjome gan gerą tarifą, tačiau e, darydami tokius palyginimus matysime, kad įvairiuose sektoriuose yra skirtumų, tačiau tikrai galiu pasakyti, kad e, susitarimas su Rusija yra tikrai pozityvus ir geras Europos ekonomikai. Na ir bendrai muitų mokesčių sumažinimas keliais milijardais yra kur kas didesnis net nei Ukrainos atveju tam, tam tikrose srityse. Ir aš atsiprašau, tikrai neignoravau ponios Vaiderės klausimo, tiesiog ne, neatsakiau, nes nedaug laiko turėjau, bet mes jau parašėme Rusijos valdžiai, kad jų e, draudimas dėl Šmalnbergo viruso, draudimas importuoti galvijus yra neteisėtas, teisinė prasme, PPO kontekste neteisėtas, tačiau turime nepamiršti, kad Rusija dar į PPO neįstojo, taigi čia vat ir yra problema. Na, bet tikrai mes daug dėmesio skiriame administracijos lygmenių tai problematikai ir tikrai nesitaikstome su tokiu draudimu. Dėkoju. Pirmininkas. Dabar pereisime prie paskutinio, paskutinių pranešėjų pastabų, dar norėčiau pasakyti, kad esame įsteigę stebėsinos grupę santykiams su Rusija, kuriai vadovauja Robertas Sterdis. Ir vakar koordinatoriai nusprendė į darbo tvarkę įtraukti ir Rusijos stojimo į PPO stebėjimą, stebėseną. Jeigu reiks, priimsime atitinkamą rezoliuciją šiuo klausimu. Na, dabar grįšime prie pranešėjų. Pavel Zalevski, prašau. Yeah, will... Kalbėsiu angliškai, kad geriau suprastumėte. Ukrainos muitų mažinimas buvo kiek kitoks, kai kalbame Rus, Ukrainos atveju nuo 25 procentų iki 5 procentų pavyko sumažinti muitus. Tai yra esminė informacija. Aš klausiu, ką mes laimėjome pasirašę susitarimus su Rusija. Žinoma, kitose srityse aš nelyginu obolių su kraušėmis, tačiau kaip ten bebūtų, jūs į mano klausimus neatsakėte. Mes e, įžengėme į naują ES ir Rusijos prekybinių santykių e, erą po to, kai Rusija tapo, patapo PPO nare. Todėl aš norėčiau pasiūlyti priimti bendrąją rezoliuciją dėl prekybos santykių su Rusija. Kai situacija iš esmės pasikeitė, reikėtų galbūt numatyti diskusijas plenarnėje sesijoje ir įtraukti uh, E, į tą diskusiją mūsų pastebėjimus, kaip nagrinėjame klausimus susijusius su plienu ir šiuos klausimus ir kitus jautrus klausimus. Taigi, norėčiau pasiūlyti tokią bendro pobūdžio rezoliuciją dėl prekybos santykių su Rusija apskritai ir nereikėtų sutelkti dėmesį į tuos specifinius klausimus, kuriuos aptarėme šiandien. Džanluka Susta nenorėtų apibendrinti diskusijos Ines Vaiderė. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kad reikia apsispręsti dėl šių susitarimų. Iš esmės reikėtų jiems pritarti, tačiau diskusija yra labai svarbi ir aš pritariu kolegai Zalevski, kad reikėtų pagalvoti apie bendrą rezoliuciją dėl prekybos santykių su Rusija, kad galėtume išreikšti savo abejonės ir požiūrį. Dėkuoju. Dabar 17 darbo tvarkės klausimas prieš balsuojant. Tai yra bendradarbiavimo su šiomis šalimis partnerystės priemonės sukūrimo reglamentas. Šiuo reglamentu būtų keičiamas reglamentas, kuris buvo pagrindinis variklis ES bendradarbiauti su besivystančiomis šalimis. Pranešėja Laima Liucija Andrikienė, EPP frakcijos nariai ir aš suteikiu jai žodį iš karto. Pone pirmininkė, ačiū. Tačiau turime tik tai 8-7 minutės iki balsavimo. Ar galėtumėt perkelti šio klausimo svarstymą po balsavimo? Pirmininkas, ne, šiandienos mūsų darbo tvarkė yra tikrai labai įtempta, todėl e, turime dirbti taip, kaip suplanuota. Dabar žodis jums. Ačiū. Mūsų komiteto paprašė parengti teisėkuros pranešimą. Pirmininkas, prašau visų elgtis kiek įmanoma tyliau. Taigi mūsų komitetas paprašytas parengti teisėkuros pranešimą dėl parlamento ir tarybos reglamento skirto partnerystės priemonės sukūrimui su trečiosiomis šalimis. Pagrindinis iššūkis sprendžiamas šioje priemonėje tai globalizacijos padariniai. Pasaulio ekonomikos struktūra, galių pasiskirstimas, gerovės pasiskirstimas keičiasi, atsiranda nauji veikėjai ir todėl keičiasi globalinė darbo tvarkė. Europos Sąjunga neturi šiuo metu priemonės, kuri leistų jai bendradarbiauti su naujomis atsirandančiomis ekonominės galios valstybėmis, klausimais, kurie yra aktualūs užtikrinant Europos Sąjungų sklaidą ir e, aktualūs pasaulinėme kontekste. Tuo tarpu šis bendradarbiavimas yra, yra įmanomas pasitelkiant bendradarbiavimo priemonę su išsivyščiusiomis valstybėmis AICI, tačiau jis apsiriboja 17 išsivyščiusių aukš, didelių pajamų valstybėmis. E, JAF ir kitomis, bendravimas su tokiamis valstybėmis kaip Indija, Kinija ir Brazilija priskirtinas bendradarbiavimo priemoniai. Tai yra Toks bendradarbiavimas apsiriboja veiksmais, daugiausia skirtais skurdo mažinimui e, šalies e, naudos, šalyje naudos gavėjoje. Dėl mums išties reikia naujos priemonės, kuri mums leistų spręsti šiuos klausimus ir siūloma Todėl siūloma partnerystės priemonė, tai yra ES išorės politikos priemonė. Ir kalbame apie vieno 1,3 milijardų eurų panaudojimą laikotarpiu nuo 2013 iki 2020 metų. Ir kaip Jūs minėjote, šis reglamentas pakeis finansavimo priemonės kitą bendarbiavimui su išsivyščiusiomis ir kitomis, e, su išėlimis ir kitomis teritorijomis. E, kuris nustos galioti 2013. Bendradarbiavimo priemonė, taip pat pasirengimo stojimui priemonė draugė su naujaja mūsų svarstoma priemonė toliau galios laikotarpiu 2012-2014 partnerystės priemonė leis ES valstybėms bendradarbiauti ir kitose sritise, ne tik vystomojo bendradarbiavimo, daryti tai pasauliniu mastu ir imtis globalinio masto klausimų priemonės, priemonė siekiama trijų pagrindinių e, tikslų. Visų pirma, įgyvendinti ES 2020 strategijos tarptautinį matmenį, palaikant ES e, regioninio e, bendarbiavimo strategijas, taip pat užtikrinti geresnę rinkų sklaidą, rinkų skverbti ES įmonėms ir užtikrinti geresnį ES supratimą, jos įvaizdį ir užtikrinti es interesų sklaidą. Ir ši priemonė prioritetą teiks ES išorės politikos palaikymui, prekybai, taip pat klimato kaitos, aplinkosaugos, energetikos, transporto, užimtumo, socialinės politikos klausimams, bei taip pat informacijos ir komunikacijų technologijoms. Praėjusią savaitę pirma, vyko pirmasis susitikimas su komisijos tarnybomis užsimančiomis užsienio politikos priemonė ir e, taip pat dalyvavo EIVT atstovai. Per tą susitikimą aš pareiškiau savo paramą šiai priemoniai ES išorės politikos įtie, taip pat išreiškiau man labiausiai rūpinčius dalykus, norėčiau juos pakartoti ir šiandien. Taigi, mane labiausiai neramina šios priemonės vieta, lokacija, vertinant ją tarp kitų kitų išorės priemonių kontekste. Norėčiau, kad atskirtis būtų labai iški, bet taip pat, kad šios priemonės, jų įgyvendinimas būtų labai glaužiai koordinuojamas. Kitas dalykas. Ši priemonė savo apreptimi yra gana plati. Ji turėtų apimti daug veiklos, begalinius regionus ir ribotas biudžetas. Antrajame straipsnėje minima apreptis ir ten minimos visos trečiosios valstybės, regionai ir teritorijos. Jos visos gali pretenduoti į šią priemonę. Tame pačiame straipsnėje pasakyta, kad šis reglamentas bus skirtas bendradarbiavimo priemonėms palaikyti su besivystančiomis ir išsivyštomis valstybėmis, kurios yra svarbios es interesų požiūriu. Mes visi sutinkame, kad 130, 660 milijardų biudžeto metinio, milijonų biudžeto nepakaks apriepti visas rytis. Taigi klausiu, kaip užtikrinti tikslų įgyvendinimą ir suderinti jį su finansiniais ištekliais. Kokios proporcijos numatomos geografiniu požiūriu ir ar tos ar galima šiame reglamente išvardinti svarbiausias ES, ES aktualiausias valstybės? Antras dalykas. Tekste pasigėdau nuostatų dėl priežiūros procedūros numatytos e, teisėkuros institucijai, kuri turi kontroliuoti, kaip įgyvendinti metiniai tikslai. Uh, Penktajame straipsnėje kalbama apie bendrą pagrindų dokumentą, kur turėtų būti visapusiška ES strategija skirta konkrečiam konkrečiai šaliai ar regionui. Kalbant apie partnerystės priemonę, buvo minima, kad konkrečioms šalims parengiamas partnerystės dokumentas ir kad indikaciniai tikslai bus rengiami pasilekiant šį dokumentą. Tai būčiau dėkinga, jei komisija paaiškintų, kokiu teisiniu pagrindu ir kaip tas bendras pagrindų dokumentas yra paruošiamas ir kaip Europos parlamentui užtikrinti, kaip bus suteiktos galimybės parlamentui įgyvendinti priežiūrą ir kontrolę, kaip įgyvendinami šie tikslai. Penktas straipsnis, šešta dalis. E, tikrinimo procedūra minima minimi neesminiai daugiamečių programų e, koregavimai. Ar čia kalbama apie bendro numatyto finansavimo didinimą arba mažinimą mažiau nei 20 procentų? Norėčiau, kad komisija paaiškintų, kodėl buvo pasirinktas šis būtent 20 procentų e, kriterijus. Norėčiau pabrėžti, kad visas biudžetas skirtas šiai priemoniai yra 1,13 milijardų eurų. Tačiau e, galutinė suma bus mažesnė, nes pagal aštuntąjį straipsnį Erasmus finansavimas numatytas at... pagal šią priemonę. Ir aš norėčiau paklausti, kokiu būdu Erasmus programa bus integruota ir kaip bus numatomos lėšos iš šios priemonės Erasmus programai. Tai yra svarbi priemonė, tačiau mes turime pasirūpinti, kad ES biudžetas būtų panaudojamas kiek įmanoma veiksmingiau. Ir prieš patvirtindami susitarimą dėl šio pasiūlymo, dėl šios teminės turime išsiaiškinti, ko norime pasiekti šią priemonę ir kaip tų tikslų pasieksime. Ačiū. Ačiū, daug klausimų buvo užduota komisijai. Esu įsitikinęs, kad pasižymėjote tuos klausimus. Gianluca Susta, socialistų frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė labai trumpai, kadangi laiko nedaug. Tai labai svarbus politinis klausimas. Galbūt ir kituose komitetuose AFET komitetas galbūt turėtų priimti savo nuomonę dėl kompetencijos šiuo klausimu. Aš manyčiau, kad visi komitetai gali išsakyti savo nuomonę, taip pat ir frakcijos tikriausiai visur reikėtų tai rautis kaip reikėtų teikti pagalbą trečiosiam šalims, besivystančiam šalims, kadangi tas aspektas yra labai svarbus ES, kadangi yra susijęs su ES konkurencingumu, taip pat laisva priekyba, čia reikia kalbėti apie e, žmogaus teisų apsaugą reikėtų pagalvoti, kaip skatinti dvišalį bendradarbiavimą strateginiuose srityse. Jūs kalbėjote apie 70 milijardų bendrą paketą. O čia kalbame tik tai vieną milijardą. Ir jeigu mes pagalvotume, kokių tikslų siekime, tai tiek lėšų iš, tiek, iš tikro nepakaks arba jų yra labai mažai. Atsižvelgdami į tai, ką mes numatėme pramonės valstybėmis ir dabar e, turėdami omenyje, kad e, ta suma yra numatoma visoms besivystančioms valstybėms, tai reikėtų labai gerai pagalvoti, kokiuose geografiniuose regionuose bus teikiama pirmenybė, kokios teritorijos arba šalys nebūtinai bus e, privilegijuojamos Todėl reikėtų pamastyti apie šios politinius dalykus. Kitas dalykas, taip pat politinis. Mes pastebėjome, kad parlamentas ir komisija e, ilgai dėrėjusi, ar reikėtų priimti teisėkuros aktą, ar įgyvendinami teisės aktą. Todėl diskusijoje nereikėtų apsiriboti tik tai vien uh, grubiomis, netiksliomis sumomis, bet reikėtų galvoti ir apie prielaidas bei kriterijus, kurie leistų atskiriems pasaulio regionams gauti paramą iš šios finansinės priemonės. Be to reikėtų atsižvelgti į ES būtinybę tapti labiau konkurencinga. Kita vertus reikėtų prisiminti Europos parlamento vaidmenį kadangi EC plus ir kitos priemonės neturėtų neigiamų pasiekmių, o tokių dalykų ir pasitaikė praktikoje. Pirmininkas, kągi išklausysime komisijos, buvo užduota nemažai klausimų, prieštaravimų, iš, ypatingai iš panešėjos pusės ir dabar labai sus, su dideliu susidomėjimu išklausysime komisijos atstovo. Ponas Vila, prašau. Labai prašau parodyti pagarbos kalbantiesiems. Susėskite visi ir nekalbėkite tarpusavyje. Atidžiai išklausykite kalbančiųjų. Prašau jūsų dėmesio dar kartą. ir pirmininkui parodykite šiek tiek pagarbos. Komisijos atstovas, prašau, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau išreikšti padėką dėl to, kad galiausiai kalbame apie šį svarbų pasiūlymą parlamente. Dėkojame už galimybę šiandieną apie tai pasikalbėti ir pradžioje norėčiau šiek tiek papasakoti, kas ką daro, kas už ką atsakingas. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, kaip sakė ponia Andrikinė, dabar e, Europos išorės veiksmų tarnyba veikia, kuri labai atidžiai buvo glaudžiai įsitraukusi rengiant e, dabartinį pasiūlymą. Tačiau tai yra visgi komisijos pasiūlymas. Ir, kaip ponia Andrikinė sakė, aš dirbu toje tarnyboje, kuri atsakinga už užsienio politikos priemonės. Tačiau mes irgi patenkame į vyriausios įgaliotinės Ashton e, kompetencijos sritį. Na ir mes kartu suformavę esame komandą, rengiame pasiūlymus ir norėčiau pabrėžti, kad esame visuomet pasirengę kartu su komitetu dirbti šiuo klausimu ir kaip ponia pranešėja sakė, mes jau susitikome su ją e, ir aptarėme šį pasiūlymą. Norėčiau, ponia pirmininkė, pabrėžti, kad partnerystės priemonė, apie kurią šiandien kalbame, yra svarbi naujovė. Ir svarbu to nepamiršti. Jeigu pažvelgtumėme į kitas priemonės pakete, jos visos yra uh, E, daugmaž panašios e, į tas, kurios jau yra. Taigi neturime ignoruoti partnerystės priemonės, tai yra labai svarbi nauja užsienio politikos priemonė, skatinant ES interesus ir tas yra daroma pasauliniu mastu per vieną priemonę. Ir tai reiškia, kad ta priemonė atspindi mūsų Lisabono startyje numatytus lūkesčius ir ambicijas. Ir tikrai tokios priemonės mums trūko mūsų užsienio santykių e, įrankių dėžutėje. Kolegos jau kalbėjo apie priemonę su in, in, pra, pra, industrializuotomis valstybėmis, pramoninėmis valstybėmis, ICI plus irgi buvo paminėta priemonė. Ten irgi yra gal panašios priemonės su besi, programos su besivystančiomis valstybėmis, tačiau aš norėčiau pabrėžti, kad partnerystės priemonė, čia mes siekiame kur kas daugiau, mes kalbame apie interesų skatinimą pasauliniu mastu. Mm kalba eina apie įvairias temas, įvairias rytis ir mano kolegė iš išorės veiksmų tarnybos galbūt e, detaliau paaiškins apie tą priemonę. Bet dar aš norėčiau pabrėžti vieną esminį mums elementą šioje priemonėje, tai susijęs su e, išsakytomis pastabomis. Bus ilgalaikių programinių tvarių elementų, bet pagrindinis dalykas mums, aktualiausias dalykas yra lankstumas. Per septyniarių metų laikotarpį mums reikalinga priemonė, kuri leistų ES reaguoti, reaguoti greitai į greitai besikeičiančią tarptautinę aplinką, į besikeičiančius partnerių poreikius ir taip pat į besikeičiančius partnerius. Per septynerius metus e, mūsų strateginiai santykiai gali smarkiai keistis. Taigi šią prasme mes manome, kad ypatingai svarbus yra lankstumas įgyvendinant šią priemonę, jeigu norime mm, susidoroti su pasauliniais iššūkiais. Ir dėl to tas nesminiai pakoregavimai čia yra labai aktualūs. E, toks lankstumas, ponė pirmininkė, mums reikalingas įgyvendinant šią priemonę. Ir esame pasirengę kartu su komitetu uh, paaiškinti komitetui, kodėl mums absoliučiai būtin, būtini tie pakoregavimai. Kaip sakė pranešėja, pagrindinis dalykas, pagrindinis dėmesys bus skiriamas išryšysioms valstybėms, tačiau dirbsime ir su besivystančiomis šalimis, ne tik ten, kur mūsų manimų yra strateginiai svarbus interesai, bet ir su tomis valstybėmis, kurios vaidina vis svarbesnį vaidmenį pasaulinėje arenoje. Iš principo, su šia priemonė mes teiksime ne įprastinę vystamo bendradarbiavimo pagalbą. Ir prieš suteikdama žodį kolegijai iš išorės veiksmų tarnybos, aš dar norėčiau grįžti prie vieno klausimo, kuris buvo iškeltas dėl biudžeto. Ir ar biudžetas yra pakankamas? E, pabaigai pirmininkė dvi pastabas apie tai išsakysiu. Pirmiausiai, komisija ir išorės veiksmų tarnyba, teikdama šį pasiūlymą, viską suskaičiavo, atlikome poveikio vertinimą, išanalizavome detaliai tai, ko mūsų manimų reiks per tuos septynerius metus ir galiausiai gavome skaičių. Skaičius, aišku, bus aptariamas plačiau, kalbant apie visas priemonės ir taip pat kalbant apie ketvirtąją antraštę, ketvirtąją kategoriją, būtent kur biudžetas skiriamas išorės veiksmų tarnybai. Tačiau mes manome, kad ta suma, kurios prašome, mums jos pakaks, bet aišku, mes esame pasirengę kalbėtis, diskutuoti ir pateikti jums visus reikiamus paaiškinimus, kad galėtumėm jūs įtikinti, jog tos sumos mums pakaks. Tačiau manau, kad reikia suprasti ir priemonės pobūdį. Tai nebus klasikinis vystomo bendradavimo pagalbos instrumentas. Mes nekursime stambių infrastruktūros projektų ar institucijų kūrimo. Tikrai kalba neis apie naudos gavėjus, kalba eina apie partnerius. Taigi veikla bus visiškai kitokia, programos bus visiškai kitokios, tai bus nedidelės lankščios e, programos projektai. Taigi tai yra pagrindiniai elementai, kuriuos norėjau akcentuoti, ponė pirmininkė, kurie yra svarbiausi pasiūlymai. Ir dabar žodį suteiksiu kolegai iš išorės veiksmų tarnybų, tarnybos, kuris papildys mano pasisakymą, bet tikrai, kaip jau minėjau, norime toliau apie tai diskutuoti ir bendradarbiauti su jūsų komitetu ateityje. Ačiū. Išorės veiksmų tarnyba. Ačiū, ponė pirmininkė. Dėkoju, kad leidote šiandien pristatyti partnerystės priemonę parlamentui. Aš esu skiriaus vadovas, atsakingas už daugiametę finansinę programą ir kalbu ir šiek tiek komisijos vardu, kadangi, kaip žinote, tai yra komisijos pasiūlymai ir uh, išorės veiksmų tarnyba yra tokia hybridinė institucija, ypatinga institucija ir tai reiškia, kad mes kartu su komisija teikiame pasiūlymus, rengiame juos. Dėl šios priežasties aš ir sėdžiu čia šalia kolegos iš komisijos, nes mes irgi esame komisijos komandos, esame komisijos komandos nariai. Kaip sakė kolega, tai yra paprastas e, instrumentas, paprasta priemonė, nors aš atsižvelgiu į pranešėjos e, klausimus ir rūpešius, kurie mums visiems yra aktualūs. Na ir e, norėčiau apie šią priemonę pasakyti štai, ką pirmąjį kartą komisija siūlo tokią priemonę, kur aiškiai yra teigiama, kad norime ginti ir skatinti ES interesus, norime ginti ir skatinti tuos interesus, uh, kuriuos abipusių pagrindų su partneriais identifikavome, su partneriais e, šalimis, e, strategiškai svarbiomis šalimis. Ir e, tai yra labai svarbu, kalbant apie šį užsienio politikos instrumentą, kadangi pati ta priemonė, pats tas instrumentas leis išryškinti bendradarbiavimo sritis ir pranešėja jau jas minėjo. Uh, aktualiausias klausimas, aišku, priekybiniai santykiai šiam komitetui, bet šalia to dar yra ir kitų dalykų. Tai nėra priekybinė priemonė, tai yra daugiau politikos priemonė, kur bandomi, bandoma ginti ES interesus užsienyje. Na, o mūsų interesai glūdi įvairiose srityse, įvairiose politikose. Ir yra daug būdų, kaip ES gali įsitvirtinti pasaulyje, ginti savo e, metodus, taip kaip yra prekiaujama, kok, kas yra daroma klimato e, kaitos politikoje, strateginiuose santykiuose su kitomis šalimis. Taigi suprantame, kad pasaulis keičiasi ir matome naujai stiprėjančias ekonominės valstybės, kurios nori užsitikrinti politinį e, kapitalą, politinę įtaką, kurie veikia kaip pasauliniai veikėjai ir turime dirbti šalia jų turė, turime juos reaguoti ir, aišku, pranešėja sako, kad kažin ar su tomis didžiulėmis ambicijomis ir su turima suma galėsime daug, ko, daug ką nuveikti. Tačiau, kaip sakė kolega iš komisijos, tikrai kažin ar reikia tokio paties finansavimo, kai kuriami infrastruktūros projektai, visuomenės veikatos ar valdysenos projektai trečiosiose šalyse, remiant jų prioritetus ir, kažin, ar tokia pati suma reikalinga, kai gini ES interesus pasaulyje. Ir kaip jau sakėme, yra daug ypatingų šios priemonės bruožų, tačiau išklausiau pranešėjos pastabų dėl to, kaip atskirti tą priemonę nuo kitų priemonių. Ir čia, aš manau, pats svarbiausias elementas yra uh, ne ODI ir mūsų, prie, mūsų interesai. Nėra oficiali vystomo bendradarbiavimo priemonė. Na ir tai būtų ICI arba ICI plus priemonės pasiekėja. Irgi galbūt taip jos įvertinti negalime, nes tai siekia kur kas daugiau, ne vien tik ICI valstybės, bet ir kita šalis. Mes norime tą daryti plačiai ir strategiškai, dėl to ir nustatėme, kad kai kurios valstybės galbūt yra ypatingai aktualios, kalbant apie šią priemonę, tačiau nusprendėme, kad reikia skatinti interesus ir kitose šalyse, kitose pasaulio regionuose, kurie galbūt nėra prioritetiniai ar tokie strategiški mums. Ir pranešėjai, aš manau, labai aiškiai išvelgė tuos dalykus. Kinija, Brazilija, Junktinės Amerikos valstijos, Japonija, Pietų Afrika ir panašiai. Indija taip pat. Taigi galvojame apie visas tas šalis, tačiau norime turėti galimybių apginti savo interesus tose šalyse. Aš galbūt galėčiau e, sureaguoti ir dar detaliau, bet e, neturiu daugiau laiko. Pone Šulcai, jūs prašėte žodžio, dėl kodėl? Ačiū pirmininkė trumpai. Aš žinau, kad laiko labai mažai. Aš norėčiau pirmiausia padėkoti pranešėjai Manau, tai labai svarbi priemonė, kurią mes šiandien aptarinėjame. Aš iš patirties galiu pasakyti, kadangi aš dirbau įsi uh, e plus pranešimą rengiant labai svarbus trilogas su taryba ir komisija. Ir būtent tame triloge man ir teko dalyvauti, kai buvo rengiamas įsi. E Aš norėčiau pratesti išorės veiksmų tarnybos atstovų mintį. Jeigu mes kalbame apie strateginius tikslus, tai turėtume galvoti ir apie partnerystės priemonės, lygiavertės priemonės sukūrimą. Mes turime pripažinti tų valstybių interesus, su kuriomis norime parengti tokius partnerystės susitarimus. Labai gerai, kad komisija laiku pateikė tokį pasiūlymą ir labai svarbu turėti pakankamai daug laiko įsigilinti į šitą priemonę, pareikšti komiteto ir parlamento nuomonė. Kolega Susta teisingai paminėjo, kad reikia būtinai bendradarbiauti aptariant šį klausimą ir su kitais komitetais. speaker on behalf of the EAS was EIVT e vardu kalbėjo ponas Felix Fernandes. Dabar kreipiuosi pranešėją, norite ką nors pasakyti dar? Thank you, Mr. Chairman. I would like... Ačiū pirmininkė. Noriu padėkoti kolegoms iš Europos komisijos už pateiktą paaiškinimą ir žinoma, aš esu pasirengusi atsižvelgti išsakytas pastabas ir mintis ir toliau dirbti rengiant pranešimo projektą. Suprantu, kad reglamentas yra novatoriškas, tai kitokia priemonė nei išorės veiksmų priemonė. Suprantu, kad svarbiausias jo bruožas yra lankstumas, kaip buvo pasakyta. Tačiau per septynerius metus mūsų strateginiai partneriai gali pasikeisti. Būtent todėl lankstumas yra būtinas. Tuo pat metu peržiūrinėdama uh, šali, šalims matytus vokus biudžetinėje perspektyvoje, tos priemonės, kurias minėjau, išorės e, veiksmų. M, priemoniai skirta 56 milijardų eurų, pasirengimo stojimui 14 milijardų, kaiminystėje 18 milijardų, vystomojo bendradarbiavimo priemonė 23, o e, šiai priemoniai 1 milijardas. Taigi skirtumas yra tikrai ženklus tarp šių priemonių. Mano klausimai išlieka, tačiau tai yra tik pirmasis keitimasis nuomonėmis dirbdant su, komi, su Europos komisija, IVT ir kitų frakcijų nariais tikiuosi pasieksime priimtino kompromiso šio klausimu. Calendar, e, Pranešimo svarstymo pr... E, darbo tvarkė kitas e, posėdis šią temą 25 balandžio. Dabar balsavimas, kolegos, mes turime labai daug klausimų balsavimo sąraše. Taip, pakeitimų įteikimo terminas. Reik numatyta pratesti terminą dėl pakeitimų globalizacijos padarinių sušvelninimo fondui, nes kiti komitetai turi parengti savo nuomonės. Ir aš nusprendžiau terminus pakeisti. Manau, kad galime sauliaisti šiek tiek pakoreguoti terminus. Ir šiam pranešimui pakeitimus reikia įteikti iki balandžio 23.06 val. vakaro. Balsavimai. Prašau visų paruošti balsavimo korteles ir pasiruošti balsavimui. Aštuonioliktas klausimas tai yra nuomonė dėl energikos, energikos, kitokios politikos. Pradame. Pirmasis pakeitimas, kas už prieš, susilaiko primta. Antrasis, kas už, prieš, primta. Trečiasis už, prieš, susilaiko primta. Ketvirtasis, už, prieš, sulaikė priimta. Penktasis pakeitimas. Pakeitimas žodžiu, niekas neprieštarauja, balsuokite. Taigi pirmasis už, pirmoji dalis, priimta. Penktoji dalis, pirmasis punktas, kas už, prieš, susilaiko priimta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaiko priimta. Penktasis pakeitimas, kas už, prieš, susilaiko pritarta. Šeštasis pakeitimas, už, prieš, susilaiko priimta. Pakeitimas žodžiu. Antrasis, kas už tai? Prieš. Susilaikom. Primta. Ir baigiamasis balsavimas dėl nuomonės teksto. Ir rezult... baigime balsuoti. 25 už. 3 prieš, 2 susilaikė. Taigi, sveikiname pranešėją. Taigi labai paprasta buvo šiuo atveju apsispręsti tausiai išteklius naudojanti Europą Salvatorė Jakolino pranešėjas. Pirmasis kompromisinis pakeitimas priimta. Trečiasis už, prieš, susilaiko. Pasuokite. Baigime balsuoti. Pritarta. Čia septintasis pakeitimas. Aštuntas už prieš susilaiko pritarta. Balsuojame kortelėmis. Baigime. Pritarta. Devintasis už prieš susilaiko pritarta. Antroji dalis. Pritarta. Keturioliktas pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaikom. Liberalai. Dar kartą už prieš primtą. 14. Balsuojame kortelėmis. Baigime. Už. Pritartam. Trečiasis kompromisinis pakeitimas už prieš susilaiko priimta. Devintasis už prieš susilaiko priimta. 21 už prieš susilaiko priimta. Ketvirtasis už prieš susilaiko priimta. 22 už prieš. Nereikia balsuoti dėl 22. 29 pakeitimas už prieš Sulaiko atmesta. Atmesta. 29 pakeitimas. Balsuojame kortelėmis. Pradedame. Baigime. Pritarta. Iš tikro, Buvau padaręs klaidą. Balsuojame atskirai dėl 30 pakeitimo. Pirmoji dalis už, prieš, pritarta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, priimta. Antroji dalis balsuojame kortelėmis, kas už. Baigime. Pritarta. 31 už. Pritarta. 32 už. Prieš susilaiko pritarta. 33 už. Prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisinis už prieš susilaikumą. Už daugumą. Šeši už prieš susilaiko pritartą. Keturiasdešimtas už prieš susilaiko pritarta. Kompromisinis septintas. Dėl 40 grįžtame prie 40 ir balsuojame kortelėmis. Baigime. Pritarta. Kompromisinis septintas už prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl visos pakeistos nuomonės elektroniniu būdu, kortelėmis. Baigime. Pritarta 27 balsais už, vienas susilaikė, du, vienas prieš, du susilaikė. 20 punktas. Tai yra omnibus, omnibus 2 reglamentas Jörg Leichtfried pranešėjas, labai svarbi tema, balsuokite labai tiksliai apsisprendė. Antrasis pakeitimas pritarta. Trečiasis blokas už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtasis blokas už, prieš, susilaiko pritarta. Pritarta. Penktasis blokas. Už, prieš, susilaiko, pritarta. Kompromisas pirmas nereikia, atsiprašau, nebalsuosime. Vis dėlto Vis dėlto reikia balsuoti dėl pirmojo kompromisinio bloko už, prieš, susilaiko pritarta. Ketvirtasis kompromisinis pakeitimas už. Ketvirtasis pakeitimas. Kompromisinis pakeitimas Ketvirtasis. Klausykitės manęs, tai yra ketvirtasis pakeitimas. Kas už? Page 7. Page 7. Septintasis puslapis. Pasitikėkite savo pirmininku. Ketvirtasis. Kas už? Prieš susilaiko pritarta. Šeštas Penktasis blokas už prieš susilaiko pritarta. Penktasis kompromisinis, kas už prieš susilaiko pritarta. 21 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. 24 pakeitimas už prieš susilaiko pritarta. Konstatuojamosios dalys. Pirmasis pakeitimas už, prieš pritarta. Antrasis už, prieš susilaiko pritarta. Balsuojame dėl viso komisijos pasiūlymo su pakeitimais, kas už, atsiprašau, elektroniniu būdu, kortelėmis. Baigiame. Mm. 29 už, vieną susilaikė. Taigi elektroniniu būdu balsuojame dėl rezoliucijos projekto teksto. Vienas balsavo per daug nuo frakcijų. Baigiame balsuoti. Tas pats rezultatas 28 už, niekas prieš, vienas susilaikė. Taigi sveikiname pranešėją. Kitas žingsnis. Pranešėjau, ką jūs siūlote? Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasiūlyti, kad galėtume pradėti neformales dėrybas su taryba. Toks būtų mano pasiūlymas. Proposal is to enter into informal negotiations yra siūloma pradėti dėrybas, neformalias dėrybas su taryba ir komisija, siekiant susitarti po pirmojo svarstymo. Pranešimas dėl šito pranešimo buvo balsuota, dėrybų grupė susidės iš pirmininko pranešėjo, šešėlinių pranešėjų, Silvano Kochmerin, Robert Sterdy ir Helmut Scholz. Kas už tokią darybinę grupę, prieš, susilaiko, pritartam. Kitas darbo atvarkės klausimas. 21. Tai yra taip pat teisėkūros projektas dėl tam tikrų apribojimų taikomų tam tikrų plieno gaminių importų iš Rusijos federacijos. Robert Sturdy pranešėjas. Balsuokime dėl komisijos pasiūlymo. Nėra jokių pakeitimų. Todėl iš karto galime balsuoti dėl komisijos pasiūlymo be pakeitimų. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Vienbalsiai. dėl rezoliucijos projekto teksto. Balsuojame. Baigiame. Vienbalsiai. Sveikiname Robert Sturdale. Nedažnai pasitaiko. Kas toliau, kokie žingsniai po šio balsavimo? Pranešėjas taip pat siūlo pradėti neoficialias darybas su komisija ir taryba, siekiant susitarti po pirmojo svarstymo. Ir žinoma, mūsų šitas pranešimas, dėl kurio balsavime bus darybinės delegacijos įgaliojimų pagrindas. Ir šitas projektas po to bus pateiktas plenarniai sesijai dėl pritarimo pirmojų svarstymų. Taigi pranešėjas ir šešėliniai pranešėjai Zalevski, Kutaš, Merin, Helmut Scholz bus tarybinė grupė. Ta grupė reikėtų patvirtinti. Kas už prieš? Susilaiko. Pritarta. Kasparė pirmininkė. Man nemalonu apie tai kalbėti, tačiau balsuojant dėl 18 ar 19 darbo atvarkės klausimų buvo penkis kartus balsuota ir apsispręsta vieno balso dauguma. Vienas kolega naudojasi ypatinga įranga ir ta įranga neveikė tikslai, taigi neveikė tas atmetimo arba balsamamo prieš klavišas ir todėl, jeigu ta technika būtų veikusi, gali būti, kad būtų balsuota 15-15, galbūt technika galėtų išsiaiškinti, kurie klavišai iš tikrųjų neveikia ir galbūt reikėtų tuos balsavimus pakartoti. Aš apgailestauju, kad įvyko techninė problema ir manyčiau reikėtų rasti sprendimą. Ar mes turime balsavimo protokolą? Techninės tarnybos turėtų atsakyti į šį klausimą. Uh, Ar galime išsiaiškinti, kaip iš tikrųjų atsitiko, kaip buvo balsuota? Ar galėtumėt pateikti informaciją kuo skubiau, po kelių minučių prieš baigiant balsuoti dėl kitų klausimų? Tuomet gali tekti pakartoti balsavimą. Šitas klausimas yra labai rimtas ir svarbus. Man reikalinga informacija arba protokolas po kelių minučių. Taigi, tęsime balsavimą ir grįžime prie tų pačių balsavimų, jeigu prireiks. Dvidešimt antrasis darbo atvarkės klausimas. May I have attention, please? Let's move on. A... 22. Prekyba siekiant pasikeitimų yra pranešimas dėl ES priekybos ir investicijų strategijos po arabų pavasario revoliucijų. Pranešėjas Nikolo Rinaldi. 15 pakeitimas. Kas už? Prieš. Susilaiko. Atmesta. 16. Už. Prieš. Susilaiko. Priimta. 17. Už prieš susilaiko priimta. 18 už prieš susilaiko atmesta. Kompromisinis pirmas už prieš susilaiko pritarta. 20 už prieš susilaiko atmesta. 21 už 20 yra pakeitimas žodžiu, neprieštarauja niekas. Jisai yra priedė. Jūs naujai žinote, koks tai pakeitimas, 21 pakeitimas, kaip žodžiu patiktas pritarta. 21. Balsuojame kortelėmis. Baigiame. Pritarta. Tai buvo 21. 22 už, prieš, susilaiko pritarta. 23 su pakeitimu žodžiu, kuris nurodytas priedė. Tikiuosi susipažinę su juo, taigi 23 kartu su žodžiu pakeitimu už prieš pritarta. 24. Balsavimas dalimis. Pirmoji dalis už prieš. Suslaiko pritarta. Antroji dalis už prieš. Suslaiko atmesta. 27 už, prieš, susilaiko, atmesta. 26 už, prieš, susilaiko, atmesta. 25 už, prieš, susilaiko, pritarta. 28 už, prieš, susilaiko, pritarta. 29 už, prieš, susilaiko, pritarta. 30 už, prieš, susilaiko, atmesta. 31 už, prieš, susilaiko, pritarta. 32 už, prieš, susilaiko, atmesta. 33 už, prieš, susilaiko, atmesta. 34 už, 34 už, prieš susilaiko atmesta. 35 už prieš susilaiko atmesta. 36 už prieš susilaiko atmesta. 37 už prieš susilaiko atmesta. Antrasis kompromisnis už prieš susilaiko pritarta. 38 už prieš susilaiko pritarta. Trisdešimt aštuntas. Pritarta jam. Keturiasdešimt trečias. Dalimis. Pirmoji dalis už, prieš, susilaiko, atmesta. Antroji dalis už, prieš, susilaiko, pritartam. 44 už, prieš, susilaiko pritarta. 45 už, prieš, susilaiko pritarta. 46 už, prieš, susilaiko pritarta. 50 už, prieš, susilaiko atmesta. 47 už, prieš, susilaiko atmesta. 49 už, prieš susilaiko pritarta. 52 už prieš susilaiko atmesta. 51 už prieš susilaiko atmesta. 53 už prieš susilaiko atmesta. 54 už prieš susilaiko atmesta.

Prašau. 59 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 60 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 62 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 61 už. Prieš. Susilaiko atmesta. 63 už. Prieš. Susilaiko pritarta. 64 už prieš sulaiko pritarta. 60, 64 balsuojame kortelėmis. Baigiame. Atmesta. Kas toliau? Tai buvo 64, 65. Už. Prieš susilaiko pritarta. 67. Už. Prieš susilaiko pritarta. 66. Už. Prieš susilaiko pritarta. 68. Pritarta. 69. Už. Prieš susilaiko atmesta. 70. Už. Prieš susilaiko pritarta atmesta, 71 už, prieš, atmesta, 73 už, prieš, susilaiko, atmesta, 72 už, prieš, atmesta, 74 už, prieš, susilaiko, pritarta, 76, 75 ir 6 už, prieš, atmesta. 27 už, prieš susilaiko atmesta. 78 už, prieš susilaiko pritarta. 79 už, prieš susilaiko pritarta. 80 pritarta. 81 už, prieš susilaiko atmesta. 82 už pritarta. Pirmasis už prieš pritarta. Antrasis už prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis už prieš susilaiko pritarta. Penktasis už prieš susilaiko pritarta. Šeštasis už prieš susilaiko atmesta. Septintas už prieš susilaiko pritarta. Dešimtas už prieš prieš susilaiko atmesta. Aštuntas už prieš susilaiko. Pritarta. Devintasis už prieš susilaiko atmesta. Vienuoliktas dalimis, pirmoji dalis už prieš susilaiko pritarta, antroji dalis už prieš susilaiko atmesta. Dvyliktas už prieš susilaiko atmesta. 13 už, prieš susilaiko priimta. 14 už, prieš susilaiko priimta. AFET komiteto pakeitimai. Pirmasis už, prieš susilaiko pritarta. Antrasis už, prieš susilaiko priimta. Trečiasis už prieš susilaiko priimta. Ketvirtas jau balsavome, penktas už prieš susilaiko pritarta. Aštuntasis. Aštuntasis už prieš susilaiko pritarta. Devintasis ir dešimtas balsuoti nereikia. Vienuoliktas. Reikia balsuoti dėl 6 ir 7. Atrodo, kad balsavome. Dabar 11. Dėl 11 balsuoti nereikia. 12 už prieš susilaiko. Priimta. 13 už prieš susilaiko. Pritarta. Labai gerai padirbo Afet. Agri. Pirmoji. Pirmas pakeitimas už prieš pritarta. Antrasis už, prieš susilaiko pritarta. Trečias už, prieš susilaiko pritarta. Ketvirtasis už, prieš pritarta. Penktasis nereikia. Šeštasis už, prieš susilaiko pritarta. Septintasis už, prieš susilaiko pritarta. Ir galutinis balsavimas. Balsuojame. Baigiame. Pritarta 25 balsais, 5 prieš. Sveikiname pranešėją. Dvidešimt trečiasis darbotvarkės klausimas. This vote? Yeah. I have a... 23 klausimas. Komisija paprašė galimybės kai ką pasakyti prieš balsavimą, ar iš tikrųjų taip? Po balsavimo? Na, po balsavimo. Taigi, vyksta galutinis balsavimas dėl praneš... dėl rekomendacijų projekto. Uh, pranešėja pana Köstinger. Tai yra teikimo, sutikimo teikimo procedūra. Balsuojame. Už arba prieš. Balsavimas baigtas. Vienbalsiai pritarta. Komisija, dabar tai kreipiuosi į komisiją. Ačiū pirmininkė. Norime padėkoti pranešėjai ir komitetui ir jūs informuoti, kad parlamentas. E, Centrinės Afrikos Respublikos parlamentas taip pat pritarė jau davė pritarimą šiai sutarčiai, taigi ši sutartis e, prit, patvirtinta abiejų pusių. Komisija taip pat ją pozityviai vertina. Toliau balsuojame 24 punkto. Taip pat pritarimo teikimas, taip arba ne, tarptautiniai sutarčiai. E, pranešė taip pat yra Elizabeth Köstinger. Balsuojame, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Vienbalsiai pritarta. Sveikiname pranešėją. Item 25. Toliau, 24 punktas. Teisėkuros pasiūlymas dėl dvigubos paskirties prekių. Pranešimo autorius yra komiteto pirmininkas. Aš. Balsuojame dėl rekomendacijos projekto. Tai yra antrasis svarstymo etapas. Balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 25 už, 1 prieš 4 susilaikė. 26 punktas. Apsauga nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių. Tai yra teisėkuros pasiūlymo projektas. Pritarėme jam pagal supaprastinę procedūrą, pakeitimų nėra, balsuojame elektroniškai, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. 27 už, 3 susilaikė. Ankstesnį, ankstesnį pranešimą patvirtiname su paprastinta procedūra, kad pasiektume susitarimą per pirmąjį svarstymo etapą. Ir tikriausiai prasidės oficialios dėrybos su komisija ir taryba. Dėl susitarimo pirmajame svarstymo etape tas pranešimas yra mūsų mandato pagrindu. Jeigu pavyks susitarti, tikriausiai, kad taip ir bus. Pranešimui bus pritarta pirmajame svarstymo etape. Ir dėrybų komandoje, dėrybinė delegacijoje būsiu aš pats, kaip pranešėjas ir pranešimo autorius, bei šešėliniai pranešėjai Robert Sturdy, ponas Kazakas bei kiti, o, e, ponas Dartmutas. Jeigu niekas neprieštarauja, tuomet delegacijos sudėti patvirtiname. 27 punktas. Savo iniciatyvą renktas pranešimas, mūsų komitetas jį inicijavo, pranešė yra Mariel Desarnės. Pranešimas pavadinimu ES ir Kinija nesubalansuota prekyba. klaustukas gale. Ketvirtas kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš susilaikė pritarta. 51 pakeitimas už. Atkrenta, taip iš tikrųjų esate teisūs, sako pirmininkas. Tuomet pereikime prie 53 pakeitimo. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Pasitikrinkime, kai balsavome dėl 53, balsavimas prasideda. Ir pranešimui, ir šiam pakeitimui pritarta. 54 dėl atskirų dalių. Pirmoji dalis. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Antroji dalis. Už, prieš, susilaikė, atmesta. 57 pakeitimas už, prieš, susilaikė, atmestas. Pakeitimas žodžiu. Ką patikrinti, klausė pirmininkas. 57. -ai. Patikrinkime. 57 e, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. Žodinis pakeitimas numeris 2 įteikė Janik Žalonė, kas neprieštarauja, tuomet balsuokime, balsavimas prasideda. Balsavimas prasideda už, prieš susilaikė atmestas. Norite patikrinti? Antras pakeitimas, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas, pritarta. 59 pakeitimas. Danielio Kasparį žodžiu teikiamas pakeitimas, ar kas nors jam prieštarauja? Ne, niekas. Tuomet balsuokime. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Reikia patikrinti, kaip balsavome dėl 59 pakeitimo. Bet kas gali paprašyti pat patikrinti balsavimo rezultatus ir balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Aiškia persvara. Toliau. Penktas kompromisinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Šešisdešimtas 64. Kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 65 už, prieš susilaikė pritarta. 66 už, prieš susilaikė atmesta. 154 kas už, prieš susilaikė atmestas. Pasitikrinkime, kaip balsavome dėl 154. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmesta. Toliau 68. Iš tikrųjų, Davidai, tu teisus. 156. Balsuokime, kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 68 už, prieš, susilaikė pritarta. 69 už, prieš, susilaikė pritarta. 70 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. Šeštas kompromisas kas už, tas prieš susilaikė pritarta. 77. O kaip su 75 jis atkrenta? Dabar 75 kas už prieš susilaikė atmestas. Reikia pasitikrinti, kaip balsavimą, tada balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 79 pakeitimas kas už, kas prieš susilaikė atmestas. 81 už, prieš susilaikė atmestas. 20 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 87 už, prieš susilaikė atmestas. Septintas kompromisnis už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 94 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, atmestas. 93 už, prieš, susilaikė, atmestas. Aštuntas kompromisnis už, prieš, susilaikė, pritarta. Devintas kompromisnis už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 102 pakeitimas. Už, prieš, susilaikė atmestas. 104 už, prieš susilaikė pritarta. 104. Pasitikrinkime. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. <coughs> Pritarta. Dešimtas kompromisinis už prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktas pakeitimas. Kompromisinis už prieš susilaikė pritarta. Toliau 115. Kas už prieš susilaikė atmestas. 115. Patikrinkime, kaip balsavime. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Ir atmesta. Labai nemenka persvara, bet atmesta. 118. 118. Ne? Klausė pirmininkas. Kas už? Prieš susilaikė pritarta. 119 už. Prieš susilaikė pritarta. 122 už. Prieš susilaikė atmestas. 123 už. Prieš susilaikė atmestas. 120 už. Prieš susilaikė atmestas. Ar galite dar kartą pakelti rankas dėl 120, kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Reikia patikrinti, kai balsavome, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. 121 ir 24. Kas už, prieš, susilaikė atmestas. 126 pakeitimas už, prieš. Šimtas dvidešimt pirmas, šimtas dvidešimt ketvirtas. Dėl jų dar kartą balsuojame. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Buvo pritarta. Prašau visų kelti rankas, sako pirmininkas. 126 kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 127 kas už, kas prieš, susilaikė pritarta. 125 už, prieš, susilaikė pritarta. 128 už, prieš, susilaikė pritarta. 129 už, prieš susilaikė pritarta. 130 už, prieš susilaikė pritarta. 13 kompromisis pakeitimas kas už, prieš susilaikė pritarta. Norite patikrinti dėl 13. -ojo. Balsavimas prasideda. Closed. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 14 kompromisas. Kas už, prieš, susilaikė, pritarta. Toliau 142 pakeitimas. Kas už, kas prieš, susilaikė, pritarta. 141 už, prieš susilaikė pritarta. Norite patikrinti dėl 141-ojo, tuomet balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Buvo atmesta. 143. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. 144 už, prieš. Nesupratau, kaip liberalai balsuoja. Papakartokime. 144. Kas už, kas prieš, susilaikė atmesta. 147. Už, prieš, susilaikė atmesta. 145. Už, prieš, susilaikė atmesta. 146 už, prieš susilaikė atmesta. 15 kompromisnis už, prieš susilaikė atmesta. Pritarta. 155 už, prieš susilaikė atmestas. 158 už, prieš susilaikė pritarta. Atmesta. 153 kas už, kas prieš susilaikė pritarta. 157 už, prieš susilaikė atmestas. 18 kompromisinis pakeitimas už, prieš susilaikė atmesta. Devynioliktas kompromisinis pakeitimas, dar kartą balsuojame, balsavimas prasidėjo. Balsavimas baigtas. Aš suklydau, pritarta. 16 kompromisas už, prieš, atkrenta, jis atkrenta, iš tikrųjų jis atkrenta, sako pirmininkas. Toliau 161 už, prieš susilaikė atmestas. 163 už, prieš susilaikė pritarta. Toliau 166. Kas už, prieš, susilaikė pritarta. padaryta klaida. Šis pakeitimas atkrenta, jeigu 163 atkrenta, taigi jis iš kur atkrenta. 165 už, prieš susilaikė atmestas. 167 už, prieš susilaikė atmestas. Nu, tikriname dėl 167 pakeitimo, balsavimas prasideda. And what is closed? Balsavimas baigtas. Buvo pritarta. Pirmas žodinis pakeitimas, kas už, kas prieš susilaikė pritarta. Toliau 17 kompromisas. Už, prieš susilaikė pritarta. Šimtas ketvirtas pakeitimas. Už, prieš susilaikė atmestas. 18 kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 177 už, prieš susilaikė atmestas. 180 už, prieš susilaikė atmestas. 181 už, prieš, susilaikė pritarta. Pirmas pakeitimas už, prieš, susilaikė pritarta. Antras už, prieš, susilaikė pritarta. Trečias už, prieš, susilaikė pritarta. Ketvirtas penktas. Ne, ketvirtas, sako pirmininkas. Už, prieš, susilaikė, atmestas. Penktas už, prieš, susilaikė, pritarta. Šeštas už, prieš, susilaikė, pritarta. Septyni už, prieš, pritarta. Aštuntas už, prieš susilaikė pritarta. Devintas už prieš susilaikė atmesta. Dešimtas už prieš susilaikė pritarta. Vienuoliktas už prieš susilaikė pritarta. Dvyliktas už prieš susilaikė atmesta. Patikrinkime, kaip balsuota dėl 12 pakeitimo, balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Atmestas. 13 už, prieš susilaikė, prit, atmestas. 14 už, prieš susilaikė, atmestas. 14 norite patikrinti, kaip balsuota, patikrinkime. Buvo pritarta. Didelę daugumą aš vėl suklydau. 15 pakeitimas kas už, prieš susilaikę pritarta. Pirmas kompromisas už, prieš susilaikę pritarta. 20 už, prieš susilaikę pritarta. 21 už, prieš susilaikę pritarta. 22 už. Reikia patikrinti 21. Kaip dėl 21 balsavimo? Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta. Dabar 22. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 42. Už, prieš, susilaikė, pritarta. 23 už, prieš susilaikė pritarta. 24 už, prieš susilaikė pritarta. 25 už, prieš susilaikė pritarta. Patikrinkime, kaip balsuota dėl 24 balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Buvo pritarta. 26 už, prieš susilaikė. Pritarta. 27 už, prieš susilaikė. Pritarta. 28 už, prieš susilaikė atmestas. 29 už, prieš susilaikė. Pritarta. 30 už, prieš susilaikė. Pritarta. 31 už, prieš susilaikė. Pritarta. Antras kompromisinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, pritarta. 34 už, prieš, susilaikė, pritarta. 36 už, prieš, susilaikė, pritarta. 37 už, prieš, susilaikė, pritarta. 38 už, prieš, susilaikė, atmesta. 39 už, prieš, susilaikė, pritarta. 40 už, prieš susilaikė atmestas. Reikia pasitikrinti, kai balsavime dėl 40 pakeitimo balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Buvo pritarta didelė dauguma. Trečias kompromisas už, prieš susilaikė pritarta. 46 bei berots už, prieš susilaikė pritarta. Dėvė komiteto nuomonę. Dėvė 9 už, prieš susilaikė atmesta. 90 už, prieš susilaikė atmesta. 913 už, prieš susilaikė atmesta. 914 už, prieš susilaikė atmesta. 918 už, prieš susilaikė atmesta. 919 už, prieš susilaikė atmesta. 9, 920 pirmą už prieš susilaikę atmestą, 22 už prieš susilaikę atmestas, 24 už prieš susilaikę. Atsiprašau, sako pirmininkas. Dvidešimt 23. Dabar balsuojame dėl 23, reikia patikrinti, kaip balsavome dėl 23 UDV pakeitimo. 94 pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. 926 už, prieš susilaikė atmestas. 928 už, prieš susilaikė atmestas. 929 už, prieš susilaikė atmestas. 930 už, prieš susilaikė atmestas. 931 už, prieš susilaikė atmestas. 931 balsavimas prasideda elektroninis. Balsavimas baigtas. Jam pritarta didelė dauguma. 33 už, prieš susilaikė atmestas. 43 už prieš. 34. Toliau įtre komiteto nuomonė. Dešimtas pakeitimas už, prieš susilaikė atmestas. Reikia patikrinti, dėl dešimtojo pakeitimo balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Buvo pritarta. Įtrio komiteto 13 pakeitimas. Už. Įtrio 13. Kas už, kas prieš, susilaikė atmestas. Imko komiteto nuomonė. Trečias pakeitimas. Reikia patikrinti. Ar jisai atkrito galbūt? Kas už? Imko komiteto trečią pakeitimą už prieš susilaikė pritarta. Imko penktas už prieš susilaikė atmestas. Imko vienuoliktas už prieš susilaikė atmestas. Užimtumo komiteto nuomonė. Pirmas. Už prieš susilaikė pritarta. Užimtumo aštuntas pakeitimas už prieš susilaikė pritarta. Atmesta. Užimtumo penkioliktas už prieš susilaikė atmestas. Galutinis balsavimas. Ar mes praleidome kažką tai? galutinis balsavimas dėl mm, nuomonės projektos su pakeitimais. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Pritarta 24 balsavus už, 2 prieš, 4 susilaikius. Sveikiname pranešėją. Danielis Kaspari prašo žodžio. Mėly kolegos, mes norėtume paprašyti dar kartą balsuoti dėl 30 pakeitimo antros dalies ir 40 pakeitimo dėl ištekliais apsirūpinusios Europos nes labai mažai narių dalyvavo balsuojant dėl tų pakeitimų. responding to the. Atsakydamas į Danielio Gasparį prašymą grįžti prie 19 klausimo, tai yra nuomonė dėl ištekliais, efektyviai išteklius naudojančios Europos. Kartojame balsavimą dėl šių pakeitimų. 14 pakeitimas. 30 pakeitimas ir 40 pakeitimas. Kągi, pradėsime nuo 14 pakeitimo, balsuokime elektroniškai. Tai yra 19 darbo atvarkės punktas, nuomonės projektas dėl efektyviai energi, energiją naudojančios Europos. Salvatorija Kolino yra pranešėjas. Taigi kartojame balsavimą dėl 14 pakeitimo. 14, 1, 4. Anik žado pakeitimas. Prašau, balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 30 pakeitimas. 30 pakeitimo antroji dalis. Balsuojame dėl jos. Bertlangrie pakeitimas, 30 pakeitimo antroji dalis. Prašau balsuoti. Balsavimas baigtas. Atmesta. Dabar 40 pakeitimas. Katrin Bierder pakeitimas. Balsuojame, prašau. Balsavimas baigtas. Atmesta tuo pačiu rezultatu. Taigi balsavimas baigtas. Ačiū už dėmesį. Dėl galutinio balsavimo dabar reikia iš naujo balsuoti, kartoti jį. Taigi 19 darbo tvarkės punktas. Balsuojame. Dar kartą balsuojame dėl 19 punkto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 Parlamento įranga atsisako su jumis bendradarbiauti. Balsavimas baigiamas. Priimta 26 už, 4 susilaikė. Dar kartą sveikinu pranešėją. Uh, item 28. Item. Dabar pereisime prie Balsavimus baigėme. Dabar pereisime prie suprantu, kad džiaugiatės, jog balsavimai baigėsi, bet darbo dar turime nemažai. Taigi, jeigu norite išeiti iš salės, tą darykite greitai ir tyliai. O tie, kurie stovi ir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 yra sustarimas dėl kovos su klastojimu. Antrą kartą keičiamės nuomonėmis. Pranešėjas Davidas Martinas, socialistas. Mes patvirtiname darbų grafiką, kuris vis dar galioja. Nesigytė kol kas. Taigi, Kaip įprasta, pirmiausia, žodį suteiksiu pranešėjui Deividui Martinui. Ačiū, pirmininkė. Kaip jūs ir sakėte, komitetas patvirtino darbų grafiką. Ir šiandieną antrąjį kartą keičiamės nuomonėmis. Po to 25-26 balandžio bus parengtas pranešimo projektas ir komitete balsuotumėme tuo met gegužės 30-ąją. Tikriausiai prisimenate, kad pirminis pranešėjas, kad yra Arif, atsisakė to darbo, nes jis mane, kad per mažai laiko yra skiriama šiam pranešimui parengti, surenkti konsultaciją su pilietinė visuomenė ir kad bendrai reikia daugiau laiko pamastyti, pagalvoti apie šio susitarimo silpnasias ir stipriasias pusės. Ankstesnėme posėdėje aš pasiūliau alternatyvą darbiniam grafikui dėl, dėl aktos ir niekas tam neprieštaravo, tačiau, kiek suprantu, visos politinės frakcijos, įskaitant ir mano frakciją, daug apie tai mąstė, galvojo apie tai, kaip būtų galima išspręsti tą klausimą, ratifikuoti tą susitarimą ar jį atmesti. Lobistų grupės, kuri, kurios skundėsi, kad ir radif dėl darbų grafiko, dabar skundžiasi man dėl to, kad tas grafikas buvo pratestas, tai reiškia, kad visų ne, nepatenkinsime ir tiesiog žmonės prašė, ratifiku, e, kuo galima greičiau ratifikuoti tą susitarimą. Dabar tarsi sakoma, kad tai yra bandymas atidėti susitarimą. Na, kaip ir jau žinome, dėl aktos nuomonės labai skiriasi. Kodėl aš siūliu būtent tokį darbų grafiką, aš paaiškinsiu ir po, po to pasakysiu, kodėl pritariu vienai ir kitai pusiai. Pirminis darbų grafikas e, balsavimas 30 gegužės ar patvirtinti alternatyvų darbų grafiką šiandien faktiškai ir reiks apsispręsti tam, kad išeidami iš šios salės žinos, žinotumėme, kaip dirbsime. Mano strategija buvo susijusi su trimis elementais. Pirmiausia, turėjau pakalbėti su pilietinė visuomenė, jų išklausyti, ką jie mano apie aktą, taip pat išklausyti ir tų, kurie pasisako už aktą ir bendrai pakalbėti, padiskutuoti apie aktą per turimą laiką. Antroji strategijos dalis buvo, kad parlamentas uh, perduotų aktą susitarimą teismui. Komisija paskelbė, kad ketina tą daryti. Ir turiu pasakyti, kad komis, komisijos sprendimą, kuris buvo priimtas prieš šešias savaitės, aš vertinu štai kaip. Panašu, kad komisija oficialiai nesikreips į teismą iki balandžio pabaigos, tai faktiškai viskas užtruks kur kas ilgiau nei aš maniau ir panašu, kad vėl bus nepateisinamai vilkinamas procesas. Tačiau, kalbant apie galimybę parlamentui kreiptis į teismą, tai nėra tam, kad procesas būtų vilkinimas, bet kad būtų užduodami klausimai. Ir aš konsultavausi su politinėmis frakcijomis ir panašu, kad visos sutarė dėl to, kad reikia, ko reiktų klausti teismo, jeigu laikytumėme šios strategijos, klaustumėme tų pačių klausimų, kaip ir klausėme komisijos. Taigi, tam, kad išklausytumėme teisininkų ir tą procesą pradės ne Europos komisija, bet labai aiškus sprendimai ir klausimai, kuriuos e, kelia jau Europos parlamentas. Aš nekartą sakiau ir ankstesnėse diskusijose komitete, kad Teisingumo teismas galėtų mums pristatyti tik teisinę situaciją, aktą, sutarčiai reikalingas visgi politinis sprendimas ir tikrai jokių būdų teismo nuomonė pakeistų politinį sprendimą. Tai yra neįmanoma pagal pačias procedūras ir netokia teismo funkcija. Taigi Europos parlamentas turės priimti tokį politinį sprendimą dėl aktos. Tačiau šiandieną turime apsispręsti, ar norime kreiptis į teismą, arba norime viską palikti Europos komisijos nuožiūrai. Jeigu nesikreiptumėme į teismą, tuomet reikia išklausyti teisininkų, ar komisijai kreipusis į teismą būtų suspenduojamas susitarimas. Labai aišku pagal atitinkamą taisyklę, 96-ąją, man atrodo, kad jeigu yra kreipiamas į teismą, tuomet ratifikavimo procesas yra suspenduojamas. Mūsų taisyklėse mažiau apie tai kalbama, mažiau kalbama apie Europos komisijos kreipimosi į teismą situaciją. Uh, Taigi mes turime tiksliai išsiaiškinti, ar Europos komisijos kreipimasis į teismą suspenduotų ratifikavimo procesą. Tačiau paliekame tą klausimą, o dabar mes turime priimti sprendimą, ar parlamentas kreipsis į teismą. Pirminis planas buvo tokį sprendimą priimti šią savaitę plenarnėje sesijoje, ketvirtadienį, taigi mes kaip komitetas turime apsispręsti, ar teikiame rezoliuciją ketvirtadienį ar ne. Kita strategijos dalis susijusi su komiteto veikla, grindžiama tuo, ar mes kreipsimės į teismą ar ne. Ir aš tikrai nenoriu, kad tas laikotarpis nuo kreipimosi į teismą ir politinio aktos vertinimo būtų toks miręs laikas komitete. Taigi aš nusprendžiau parengti tarpinį pranešimą, kad komisija, prašydamas komisijos, kad ji uh, aiškiai išdėstytų įgyvendinimo priemonės. Akivaizdu, kad akto susitarimas pats savaime galbūt e, netiesioginė prasme keičia teisės aktus, tačiau tiesioginė, tiesioginė prasme teisės aktų nekeičia. Tačiau įstatymų įgyvendinimas juk gali pakeisti ir patį įstatymą. Taigi mes norime išsiaiškinti, kaip Europos komisija įgyvendins akto susitarimą, kokios prievolės teks interneto paslaugų teikėjams. Taip pat norime paklausti valstybių narių, jeigu aktoje numatytų ar ketina keisti baudžiamosios teisės įstatymus, administracinės teisės įstatymus aktos pažydimo atveju. Tai būtų mūsų politinio vertinimo dalis po, kai bus taikoma sutikimo procedūra pasibaigus e, teismo bylos svarstymui. Tačiau vis tiek, ponė pirmininkė, daug kolegų ir politinių frakcijų mano, kad vilkinimas nieko neduos. Komisijos reakcija į tarpinę, tarpinį pranešimą gal bus ne, neprivaloma, tačiau kai komisija ar komisarai skaito pareiškimus e, plenarnėje sesijoje, dažniausiai jie yra susijęs su antriniais teisės aktais. E, tai, tai yra tarsi pusiau teisiškai saistantis dalykai. Bent jau taip e, dažniausiai būna. Na ir taip yra ir su, su tartautiniais susitarimais, ir su IPA susitarimu, su Karibų jūros regionu, kur taikomi tam tikri įsipareigojimai susitarimo atveju, atžvilgiu. Atveju Tačiau yra narių, kurie mano, kad, kažina, reikalingas toks laikinasis pranešimas. Aš manau, kad jeigu nesikreipsime į teismą ir kai nėra aišku, ko, ko pasieksime tuo pranešimu, tuomet galbūt iš vis nereiktų renkti to tarpinio pranešimo ir iš karto perėti prie balsavimų dėl to pirminio darbų grafiko. Tačiau galbūt galėtume dvi diskusijas surenkti, bet prieš perinant prie aktos susitarimo, galbūt kolegos galėtų pasakyti, ar remia iniciatyvą kreiptis į teismą. Jeigu ne, tuomet grįžkime prie pirminio darbų grafiko ir surenkime diskusijas apie akto susitarimo turinį, o ne jau apie pačią procedūrą. Kolegos, pranešėjas labai aiškiai išsakė savo nuomonę. Jis mano, kad komitetas turėtų apsispręsti, ar kreiptis į teismą, ar neskreiptis. Ir ar reikėtų e, aptarinėti tą tarpinę ataskaitą pagal numatytą darbo tvarkę ir laikytis tų procedūrų, kaip buvo anksčiau nuspręsta vakar koordinatorių posėdėje nebuvo prieita vieningos nuomonės dėl šių klausimų. Tačiau koordinatoriai sutarė, kad reikia kreiptis į tarybą, atsiklausti jos nuomonės, išklausyti jos nuomonės apie valstybių nuogastavimus dėl akta, kadangi ratifikuoti aktą turės ne tik ES, bet ir valstybės narės. Tačiau pranešėjai, žinoma, pranešėjas turi apsispręsti pats dėl savo siūlymo. Tuo labiau, kad koordinatorius turi įgaliojimus šiame komitete. Mes turime priimti sprendimą, kit, Taip, mes turėtume e, svarstyti mūsų pranešimo projektą balandžio mėnesį. Taigi, pranešėjas prašo apsispręsti šiame komitete tokia jo teisė. Taigi turėkime omenyje mūsų atsakomybę. Bent jau man yra aišku, kad mes turėtume apsispręsti. Daniel Kaspari, EPP vardu. Pirmininkė, gerbiamos kolegės, gerbiami kolegos. EPP aktą vertina taip pat nepalankiai kaip ir pranešėjas. Visų pirma, abejonių kelia mūsų terminai. Gaila, kad vakar koordinatorių posėdėje mes nesusitarėme dėl galutinių terminų, tačiau vakar EPP pasiūlė pirmą išklausyti tarybos nuomonės. Iš tikrųjų, reikėtų numatyti laiko išnagrinėti šitą aktą dokumentą. Tai darome jau porą mėnesių, bet to Europos parlamente netokia situacija kaip vyriausybėse, kai e, turime reikalą su pozicija ir opozicija. Mes frakcijoje visuomet sakėme, kad e, didžiulė problema kyla pasaulyje dėl klastojimo ir todėl mes EPP norėtume, kad Inte komitete ir kituose komitetuose būtų aptariamas šitas klausimas, numatant pakankamai daug laiko diskusijoms. Temos, kurios yra suformuoluotos, yra labai svarbios ir mes norime šios klausimus bent jau APP išspręsti labai atidžiai ir taip pat norėtume diskutuoti su pilietinės visuomenės atstovais ir apskritai su piliečiais. Labai įdomu, kaip vertina šitą susitarimą taryba. Komisija susitarė dėl šio susitarimo, tačiau tos 27 valstybės kartu dėrėjusi dėl šio susitarimo ir dabar taryba prieimė sprendimą, kad aktą reikėtų ratifikuoti pasirašyti, o kai kurios valstybės siūlo atidėti tą pasirašymą vėlesniam metui. Taigi komisija ir valstybės narės dėrėjosi dėl šito susitarimo, o kai kurios valstybės net nežino, ar jos pasirašys šį susitarimą. Taigi tos valstybės, kurios dėrėjosi, dar nežino, ar pasirašys, o mes, parlamentas, būdami kontrolės institucija, turime gilintis į tų valstybių argumentus. Pavyzdžiui, federacinė vyriausybė taip pat dar nėra įsitikinusi ar pasirašys aktą, o aš iš parlamento pozicijų vertindamas teisiškai galbūt ir sutikčiau su tokia situacija, tačiau mano manimu derintis sėdint prie darybų stalo, jau turėtų būti buvę, buvo išsiaiškinta, kas yra sudarėta ir dėl ko kyla problemų. Todėl, manyčiau, artimiausių metų tarybos atstovus reikėtų pakviesti į komitetą, išklausyti tarybos nuomonės, kadangi mums ir toliau kyla labai daug abejonių, mes nesame įsitikinę aktą. Uh, teisingumu ir tuo labiau, kad yra abejonių ir tose valstybėse, kurios dėrėjusi dėl aktą ir kurios neketina jos artimiausių metų pasirašyti. Taigi siūlyčiau tarybos atstovą pakviesti į artimiausią komiteto posėdį ir kartu reikėtų nuspręsti, ar dirbsime pagal iš anksto numatytą darbo grafiką, ar pavasarį arba ankstyvą vasarą balsuosime dėl šio klausimo, o galbūt reikėtų pasinaudoti galimybę parengti tarpinę ataskaitą. Tuo labiau, kad kai kurios valstybės, kurios sėdėjo už darybų stalo ir vilkina pasirašymą, kodėl mes turėtume už tas šalis priimti sprendimą. Kolegos, pranešėjas turi teisę pasirinkti. Kitas dalykas, mes kartu turėtume apsispręsti, kaip elgtis, arba mes turėtume laikytis numatyto grafiko. Mes negalime išeiti iš salės nepriėmę sprendimo, arba mes laikysimės numatyto grafiko, arba mes priimsime sprendimą vadovaudomėsi pranešėjų siūlymu. Mūsų darbo tvarkėje nėra numatyta priimti sprendimą šiandien. Koordinatorių grupė sprendžia tuos klausimus, tai yra vakar koordinatoriai nepakeitė mūsų darbų grafiko, reiškia grafikas lieka galioti, reiškia, kad mes turėtume e, pranešimo projektą gauti balandžio viduryje. Ir antra, mes sutarėme, kad į kitą posėdį pakviesime tarybos atstovus, o po to koordinatorių posėdėje apsispręsime, ar laikysimės mūsų grafiko ar ne. Aš nemanau, kad šiandien turėtume atsakyti į pranešėjo klausimą, kadangi tas klausimas nėra suformuluotas darbo tvarkėje dėl terminų. Nekiltų jokių problemų, jeigu paklustume pranešėjo siūlymui, tačiau pranešėjas turėtų pasiūlyti labai aiškius terminus. Praėjusi posėdė jis tai padarė, mes palankiai įvertiname jo prašymą ir jeigu uh, E, e, e, mes pateiksime frakcijai šitą pasiūlymą, galbūt jis ir bus priimtas. Aš nemanau, kad šiandien reikia priimti naujus sprendimus, tai nenumatyta darbo, darbo tvarkėje. Jeigu tai padarytume, tiesiog įneštume daugiau sumaišties. Well, of... Komitetas um, pats nustato darbų kalendorių, ne koordinatoriai. Davidai Martinai, prašau. Aš suprantu, kad Danielis nori pasakyti labai aiškiai, reikia suvokti keletą dalykų. Aš praeitame posėdėje pateikiau pasiūlymą, dėl jo balsavome ką tik tai ir kaip jūs dabar teigiate, pirmininkė, e, galioja pradinis darbų tvarkaraštis dabar yra antras svarstymo etapas ir pranešimo projektą pristatysiu e, lap, balandžio 26, o balsuosime gegužės mėnesį. Aš planavau kreiptis į teismą. Jei nepriimsime sprendimo taip daryti dabar šį rytą, tai to nebegalėsime padaryti. Nepriimdami sprendimo mes uh, e, užkėtame savo tokią galimybę, nes busime tuomet, turėsime apsiriboti tą pradinę darbo tvarkę. Uh, ir įpras, pagal įprastinę procedūrą mes galime tik tai pritarti aktai arba atmesti. Taigi mes privalome pakeisti tvarkaraštį, nes kitaip nieko nepavyks. Aš suprantu kolegos argumentus dėl e, to, kad reikia daugiau laiko, bet dabar mes esame įstrigę uždarame rate, reiktų iš jo kažkaip ištrūkti. Kiti kortelį. Bernsas Langė. Dankeschön, Herr Vorsitzender. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat manau, kad nieko neduos ginčiai su taryba, kadangi mes turime priimti politinį sprendimą dėl to, ar pritarsime šiam susitarimui ar nepritarsime. Todėl aš nesu įsitikinęs, ar reikėtų tiesiog darytis priklausomiems nuo tarybos. Aš manau, jeigu mes pirmieji apsispręsime, tai parodysime mūsų svorį. Maničiau, reikėtų pradėti darbus ir nurodyti šio sustarimo trūkumus ir pasiūlyti sprendimą. Pirmininkas minėjo, kad reikia laikytis to darbų grafiko ir be to Pranešėjas taip pat patikino, kad jisai labai rimtai vertina šitą klausimą, bandė gilintis įvairiausius vartai daroma dėl objektyvių priežasčių. Tačiau reikėtų laikytis vis dėlto numatyto grafiko ir po to turėsime apsispręsti, ar pritarti šiam susitarimui ar ne, siekiant apginti mūsų piliečių interesus. The... Prieš perinant, prieš suveikiant žodį dar vienam koordinatoriu, norėčiau labai atvirai kai ką pasakyti. Stenkime nebūti ciniški ar neatsakingi. Pranešėjas turi teisę reikalauti, kad dėl jo pasiūlymo būtų priimtas sprendimas. Arba tą sprendimą priimama šiandien, arba kalendorių tvarkome taip, kad kitame posėdėje galėtume dėl to pasiūlymo balsuoti. Tačiau negalite nuspręsti, uh, pasirinkti nepriminėti sprendimo. Jis turi teisę prašyti sprendimo, kuris gali būti priimtas arba šiandien, arba tuomet darome prielaidą, kad keičiame darbų tvarkaraštį ir kitame posėdėje priimsime sprendimą, arba koordinatoriai priims sprendimą komiteto vardu. Tačiau negalime pranešėjai pareikšti, kad jūs patikite pasiūlymą, bet mes niekaip į jį nereaguosime ir laikysimės. E, tvarkaraščių. Tai nerimta. Koordin... Kreipiuosi į koordinatorius ir prašau jūsų atsakyti į mano užduotą klausimą. Balsuojame šiandien dėl pranešėjo užduoto klausimo, ar jis turi teisę prašyti tokio uh, dalyko, arba atidedame sprendimą, jį priima koordinatoriai arba komitetas savo kitame numatytame posėdėje balandžio mėnesį. Reikia, kad dabar atsakytumėte, Metinas Kazakas. Per vokiečių. Pirmininkė. Labai gerai reikia apsvarstyti šitos aktos aspektus, Mes turime apsispręsti, priimti galutinį sprendimą, kadangi dabartinė situacija yra labai sudėtinga, keistoko netgi. Situacija iš esmės pasikeitė, komisija iš pradžių pasisakė už šį susitarimą, o valstybės narės norėjo apsispręsti, uh, per trumpą laikotarpį, o po to buvo sulaukta visuomenės reakcijos ir todėl komisija pradėjo galvoti apie galimybę kreiptis į Teisingumo teismą. Dėl to iškyla e, abejonių ir galvojant apie mūsų grafiką. Kolega Kasparė minėjo, kad ir toliau neaišku, kaip reikėtų elgtis toliau, kadangi neaiškus komisijos ir tarybos žingsniai, tuo labiau, kad kai kurios valstybės narės, kurios pasirašė šitą susitarimą Tokijoje, tačiau grįžusios namo atsisako ratifikuoti jį. Todėl parlamentui reikėtų suteikti pakankamai laiko įsigilinti į vairiausius šios problemos sprendimo variantus. Mes turėtume apsispręsti, ar parlamentas kreipsi savarankiškai į teismą, ar laukysime teismo sprendimo, jeigu į teismą kreipsis komisija. Vakar išklausėme koordinatorių posėdėje teisės tarnybos nuomonę šiuo klausimu. Ir tarybą informavome, kad negalime imtis kokiu nors žingsnių savarankiškai, kadangi tai labai svarbus politinis klausimas ir galbūt reikėtų palūkėti teismo sprendimo. Todėl manyčiau, kad reikėtų sprendimą atidėti kitam posėdžiui. Tiesiog reikėtų palūkėti tarybos nuomonės, tačiau žinoma, ta tarybos nuomonė, kokia ji bebūtų, nebus mums privaloma. Merci, Ačiū, ponė pirmininkė. Aš vieno dalyko nesuprantu. Tuo pat metu bandome E, tarsi nusikratyti atsakomybės kaip parlamentas. Ir kita vertus situacija yra neaiški. Norime palaukti tarybos nuomonės, komisijos nuomonės. Aš suprantu, kad parlamentui taip pat tenka politinė atsakomybė. Ir parlamentui šiandien tenka atsakomybės vastančiai pranešimą pasakyti, ar mes pritarėme aktai ar ne. Pranešėjo pozicija yra labai aiški. Į man atrodo, Tai atsižvelgiama į parlamento atsakomybę, taip pat į logiką, sveiką protą ir pasiūlytas darbų tvarkaraštis, man atrodo, verčia mus pateikti parlamento nuomonę, nebetidėlioti. Mes turime pritarti parla, e, pranešėjo pozicijai. Mes negalime sauliaisti nebalsuoti, jeigu kažkuriuo momentu viena valstybė gali E, pasipriešinti ES sprendimui. Atrodo, kad visai nebe, nebebalsuosime dėl šių, dėl tarptautinio pobūdžio susitarimų, jeigu kažkuri viena valstybė, jeigu jos parlamentas atmes šį susitarimą. Atsakomybė tenka ir mums, parlamentas ne, tikrai ne, neprivalo lūkuriuoti ir laukti, kad taryboje kažkas pakeis nuomonę ir mes išsiaiškinsime, ar mes prit, ar mūsų tarybos pozicija sutampa su, su, su ar ne. Reikalas netame. Mums tenka politinė atsakomybė, pranešėjas išsakė savo poziciją, aš turiu jai pritarti, siūlau jai pritarti, yra darbų tvarkaraštis ir balandžio pabaigoje kitoje. Kitame posėdėje pranešėjas pristatys savo nuomonę, savo nuomonę, o ne teisingumo teismo nuomonę ir mes turėsime nuomonę ir gegužės mėnesį mes balsuojame. Šolts. Helmut Šolts. Robertas Terdis. Ačiū pirmininkė. Ne visiškai pritariu Janikui, gal tai ir nestebina nieko. Mes norėtumėme lai tarpinio pranešimo. Na, kalbant apie darbų grafiką, galbūt reikalingas tas naujas grafikas, nes e, pritarėme, kad e, reikia kelti klausimus komisijai ir tarybai ir galbūt šiek tiek pakoreguoti tą grafiką tam, kad būtų skiriama pakankamai laiko tiems klausimams. Dėl teisingumo teismo. Ar negalime kreiptis į teismą bet kada? Ar yra kažkoks tai terminas, per kurį galime kreiptis į teismą? Bet kada galime kreiptis į teismą, juk ne? Tokia yra mūsų pozicija. Helmut Scholz. Ačiū pirmininkė. Aš pritariu kolegos, kurie mano, kad mes turime atsakingai įsigilinti į šį klausimą. Ir niekas, žinoma, neturėtų žaisti taktinių žaidimų. Mes komitetas turime parengti pranešimą ir būdami parlamentarai mes turėtume imtis atsakomybės prieš mūsų piliečius, taigi turėtume renkti pranešimą E, žinoma, pranešėjas atsako už terminus. Mes frakcijoje aptarėme šį klausimą ir manėme, kad parlamentas neturėtų kreiptis į teismą, o tiesiog imtis tos politinės atsakomybės įvertindamas visus iškilusius klausimus, problemas, tiesiog reikėtų nurodyti silpnasias ir stipresias šio susitarimo pusės ir todėl tas siūlymas išklausyti tarybos nėra toksai uh, neteisingas. Tiesiog vyksta Mm, žaidimai taryboje, galbūt ir komisijoje, norint laimėti laiko, o mes neturėtume pasiduoti tiems žaidimams ir įsi, įsigilinti į įvairiausius aspektus, kurie yra susijęs su šiuo susitarimu. Taigi, šitas susitarimas sutarimas yra tiesiogiai susijęs su kitomis dėrybomis dėl duomenų apsaugos direktyvos, dėl teisės aktų susijusių su uh, autorinių teisių apsauga ir taip toliau. Aš manyčiau, kad šitą klausimą reikėtų nagrinėti labai išsamei. Ačiū. Kolegos, dabar man tenka prievolė pasirūpinti, kad būtų laikomasi taisyklių ir kad pranešėjo teisų būtų laikomas ir kad jos būtų gerbiamos. Jo pasiūlymai galioja. Jis turi teisę primti sprendimą. Negaliu priversti jo ateiti į kitą posėdį su pranešimo projektu, nes jis viską padarė iš anksto, kad reikia dabar ir teigia, kad reikia priimti sprendimą dėl to, ar kreiptis į teismą, ar ruošti tarpinį pranešimą. Tai dėl to dabar ir turime balsuoti. Aš laikausi nuomonės, kad frakcijos ir komitetas dar nėra šiandieną pasirengę balsuoti. Taigi vienintelis įmanomas variantas būtų atidėti darbus tam, kad mes savo skirtumėme laiko apmastyti sprendimui. Mano oficialus pasiūlymas yra štai koks mes keičiame darbų grafiką, atidedame viską vienu mėnesiu tam, kad pranešėjas neprivalėtų kitame posėdėje jau pristatyti e, pranešimo projektą dėl sutarimo procedūros, pritarimo procedūros. Toks oficialus mano pasiūlymas komitetui komitetas pats tvarko darbų grafiką ir gali ir turi, mano manimu, priimti sprendimą. Danielis Gasparis. Pirmininkė, atrodo nesusikalbame. Praėjusime inte posėdėje pranešėjas pasiūlė e, kartu kreiptis į Teisingumo teismą ir mano frakcija ir kitos frakcijos iš esmės pritarė tokiam siūlymui. Vyko diskusijos, per kurias išaiškėjo, ko siekia komisija, o dabar kol kas niekas nesiūlo kreiptis į Teisingumo teismą, tači, taigi nereikėtų visiškai diskutuoti dėl to frakcijose ir dėl to nereikėtų balsuoti. Dėl grafiko. Grafikas yra nustatytas, pagal jį balandžio mėnesį reikia pateikti tarpinį pranešimą, mes turime išreikšti savo nuomonę, pateikti pakeitimus, o be to vakar koordinatorių posėdėje, nagrinėjant šitą klausimą, nebuvo pakeistas darbų grafikas, kadangi nebuvo priimtas joks sprendimas, ankstesnis sprendimas lieka galioti. Vakar mes susitarėme, kad į kitą posėdį pakviesime tarybos atstovą ir kitame koordinatorių posėdėje aptarsime tas mintis, kurios bus išsakytos susitikime su tarybos atstovu. Todėl šiandien nereikėtų kalbėti apie darbų grafiką, pagal jį pranešėjas pateiks savo pranešimo projektą, o po to gausime komitetų nuomonės ir po to turėsime pakankamai laiko jas išnagrinėti. Iki to laiko būsime pasitarę su taryba, išaiškės, ar komisija kreipsis ar nekreipsis į Teisingumo teismą, gal kuri nors frakcija suformulos pasiūlymą kreiptis parlamentui į teismą, o jeigu uh, jokių kitokių sprendimų nebus priimta, tuomet išliks galioti mūsų darbų grafikas, nereikia kelti sumaišties, sumaišties netikrumo. Jokio pasiūlymo aš neišgirdau, bet to pranešėjas ir nepaprašė atleisti jį nuo prievolės pateikti laikiną tarpinį pranešimo variantą. Aš manau, kad visos frakcijos labai aiškiai išsakė savo nuomonę. Mūsų frakcija pateikė klausimų, į kuriuos dar nebuvo atsakyta. Ir todėl mums, e, mūsų sprendimas labai aiškus, kadangi atsakymo į klausimus nebuvo pateikta. Uh, Kiek aš suprantu, šis komitetas gali keisti bet kokį grafiką ir tą gali daryti bet kada. Mes turime tokią teisę. Uh, tai net negali būti kalbos apie tai. Ir jeigu aš nusprendžiu balsuoti dėl, kažko, dėl darbų grafiko keitimo, tuomet dauguma komiteto narių ir, ir priims sprendimą. Kiek aš suprantu, pranešėjas komitetui pasiūlė per ankstesnį posėdį ir nuomonės, mano manimu, nepakeitė balsuoti dėl dviejų dalykų. Pirma, ar kreiptis į teismą? Antras dalykas, ar reikalingas tarpinis pranešimas? Jis turi teisę prašyti balsavimo dėl to. Mes negalime versti jo. Negalime pažydinėti jo teisų, negalime versti jo renkti rekomendacijos projektą dėl pritarimo procedūros, kai jis nori renkti tarpinį pranešimą. Tai jis turi teisę to prašyti. Dabar arba jis atsijims savo pasiūlymą, arba tuomet aš manau, kad sažiningumo sumetimais turime balsuoti dėl grafiko keitimo. Pranešėjas. Norėjau pasakyti, na, išsiaiškinkime viską, bet panašu, kad niekas nėra aišku dėl, dėl tos aktos. Mano vertinimas, kreipimos į teismą vertinimas štai koks. Turime priimti sprendimą dabar ir šią savaitę plenarinėme posėdėje turime dėl to balsuoti, nes jeigu atidėsime, jeigu nuspręsime renkti rezoliuciją, tuomet gegužės arba birželio mėnesį plenarinėme posėdėje reiks balsuoti, dabar teisininkai turės dirbti ir tada bus labai smarkiai vilkinama ir jūs sakėte, kad 18 mėnesių svarstamos bylos teisme tokiais atvejais ir pavojus yra toks, kad e, ši sesija, septintoji ar kuri tenais parlamento sesija, jeigu joje nebus svarstoma aktą, aš nenorėčiau, kad tas klausimas e, būtų atidėtas iki kitos kadencijos po 14 metų. Taigi aš manau, kad parlamentas turi teisę kreiptis į teismą, tačiau sprendimas turi būti priimamas dabar ir plenarnėme posėdėje ketvirtadienį. Jeigu to nepadarysime, uh, tuomet siūlyčiau nesikreipti į teismą ir jeigu nesikreipiame į teismą, tuomet visiškai nematau prasmės rengti tarpinį pranešimą ir tada aš mielai grįžtu prie pirminio grafiko. Parengiu rekomendaciją taip arba ne, balandžio posėdžiui be jokių problemų. Viskas aišku, sako pirmininkas, dabar kreipiuosi į komitetą. Apsispręskime, ar pagal pranešėjo pasiūlymą balsuosime dabar, dėl to, ar kreiptis į teismą ar ne. Taigi pirmasis klausimas visiškai nesinervuokite, Danielį Gasparį. Aš esu komiteto pirmininkas ir šis komitetas procedūrinius dalykus gali savo nuožiūrą keisti. Tai prašau neriboti mano parlamento pirmininko įgaliojimų. Aš klausiu komiteto, ar balsuosime ar nebalsuosime dėl to, ar kreiptis į teismą. Jeigu ne, tuomet kitas klausimas. Jeigu sakome taip, tuomet balsuosime dar kartą. Ar šis komitetas pasisako už tai, kad plenarinis posėdis paprašytų, kad būtų kreipiamas į teismą? Tada. Taigi du balsavimai. Pirmasis balsavimas. Ar pritarėte tam, kad šiandien balsuotumėme dėl uh, šio klausimo perdavimo teismui, ar ne, Danielis Gasparis? Dear Chairman, um, Pirmininkė. Paskutinėme komiteto posėdėje pranešėjas pasiūlė priimti sprendimą dėl kreipimosi teismo. Ta pati jis daro ir dabar, tačiau nėra prašymo raštu dėl kreipimosi į teismą frakcijose yra nusistovėjusi tradicija svarstyti tokius pasiūlymus raštu. Kitas dalykas, šitas klausimas nėra įtrauktas į darbo tvarkę, vakar darbo tvarkiai pritarime be pakeitimų, todėl nematau, kad būtina balsuoti, todėl aš visiškai nesinervinu, esu ramus kadangi žinau, kad kai kas norėjo pasiūlyti kreiptis į Teisingumo teismą, tačiau tokio pasiūlymo raštu nebuvo pateikta, todėl nemanau, kad reikėtų balsuoti. Aš esu visiškai ramus. Galbūt aš neteisingai suprantu, nesuprantu būtent to susinervinimo. Pranešėjas norėdamas pasiūlyti kreiptis į teismą, jis turi, turėjo būti pateikęs tokį prašymą arba siūlymą raštu. Jeigu EPP būtų norėjusi kreiptis į teismą, būtų pateikusi tokį pasiūlymą raštu. Well, regarding the form of the Dėl prašymo formos, man atrodo, kad žodinio prašymo visai pakanka, nebūtinai jis turi būti pateikiamas raštu mano vertinimu. Taigi dabar balsuojame. Davidas Martinas. Atsiprašau, pirmininkė. Nenoriu, kad viskas dar taptų sudėtingiau, bet tiesiog norėčiau pasiūlyti dviejų pakopų procedūrą. Balsuojame dabar dėl to, ar yra norinčių balsuoti Ar yra noras balsuoti? Jeigu noras balsuoti yra, jeigu ne, tai ne, viskas tvarkoja. Jeigu norime balsuoti, tuomet balsuokime trečią valandą. Ir tada viskas bus aiškiai sudėliota į vietas. Jau turime rezoliucijos projektą dėl atidėjimo teismui, gal ne visi matėte, sekretariatas ir frakcijoms buvo pateiktas tas tekstas. Taigi tekstas yra, dėl kurio balsuotumėme trečią valandą, tačiau pirmas balsavimas dėl to, ar norime balsuoti. Jeigu nenorime balsuoti, tada aš atsimu savo prašymą dėl kreipimos į teismą ir baigiame šitą reikalą. Pirmininkas, pasiūlymas racionalus, taigi balsuosime dabar dėl to, ar mes norime balsuoti dėl šito reikalo trečią valandą. Ponės ir ponai. Balsuosime elektroniškai. Elektroniškai balsuosime. Dabar klausimas, kas už tai, kad šiandien balsuotumėme po pietų dėl to pasiūlymo, kurį išdėstė pranešėjas, perduoti šį klausimą teismui. Ne dėl esminių dalykų balsuojame, tik balsuojame dėl to, ar šiandien reiktų balsuoti po pietų. Ar visiems aišku? Kazakas. А, доколкото разбрах. Labai gaila, kad situacija tampa dar sudėtingesnė. Jeigu aš teisingai supratau pranešėją, tai šiandien reikia apsispręsti, ar balsuosime dėl galimo kreipimosi į Teisingumo teismą. Be to pranešėjas sakė, kad jeigu šiandien mes nebalsuotume, tai jisai nesteiks siūlymo kreiptis į Teisingumo teismą. Aš supratau, kad mes galime atidėti šitą sprendimą kitam posėdžiui, tačiau pranešėjas sakė, kad jeigu nebalsuosime šiandien, tai jis apskritai atsisakys siūlymo kreiptis į teismą. Jeigu šiandien nebalsuosime, tai reikštų, kad atidėsime sprendimą kitam posėdžiui ar ne? Tai mano klausimas. Tai man balsuokime. Janik Žado, prašau. Aš nesuvokiu štai ko. Kaip mes galime kreiptis į Teisingumo teismą šiandien? Kokiu pagrindu? Man įdomu. Viskas krypsta nesuvokiama linkme mes priimame sprendimą dėl dalyko, kurio neišmanome. Vienintelis dalykas, kurį išmanome ir žinome, yra kalendorius ir pranešėjų tenka atsakomybė iki kito posėdžio mums pristatyti nuomonės projektą. Aš nesuprantu, dėl ko mes turėtume balsuoti šiandien, atsižvelgiant į visą tai. We'll Dabar prasidės balsavimas. Balsuojame Prašau, sako pirmininkas. Kas bai, bijo balsuoti? Mes privalome balsuoti. Komitetas turi priimti sprendimą. Esmė yra štai kokia. Kas už tai, kad šiandien po pietų balsuotume dėl pranešėjo prašymo nuspręsti ar prašyti plenarinio posėdžio parlamentaismą. Dėl štai ko dabar balsuojame. Tiesa, aš. Yes? Prašau, galite užduoti klausimą. E, čia reikia tai, ką sakė ponas Kazakas. Jei mes, anot pranešėjo, balsuojame, nusprendžiame balsuodami, kad šiandien nenorime priimti sprendimo dėl šio klausimo trečią valandą po pietų, tai tuomet, anot pranešėjo, tuo pat metu mes iš esmės balsu, pasisakome prieš E, kreipimas į teisingumo teismas. Pirmininkas, ne. Bet kas gali pateikti tokį pasiūlymą bet kokiu metu? Nepainiokite skirtingų dalykų. Pranešėjas turi teisę sieti savo pranešimą su tam tikromis sąlygomis. Ir jeigu mes nusprendžiame nebalsuoti, tai nereiškia, kad kažkas kitas negalės tokio pat pasiūlymo pateikti ateityje. Taigi, taršau dar kartą nepainioti skirtingų dalykų. Kas už tai Ačiū, ponė pirmininkė. Aš esu pasimetęs, nežinau, kaip elgtis ir noriu paprašyti jūsų patarimo. Aš esu prieš kreipimas į teismą ir aš nenoriu, kad būtų rengiamas tarpinis pranešimas. Aš už tai, kad primtume sprendimą dabar iš karto. Ką man daryti? Please, this, this is a serious matter. This is a... Tai rimtas reikalas. Tai yra balsavimas rengiamas dviem etapais. Sprendimas ar kreiptis į teismą bus priimtas šiandien po pietų, neatsižvelgiant į tai, kokia yra jūsų pozicija, ar jūs manote, kad reikia kreiptis į teismą ar ne. Pirmasis balsavimas, kurį surenksime, e, jame spręsime klausimą, ar šiandien balsuoti dėl kreipimas į teismą ar ne. Aš ne, nebesuteiksiu daugiau niekam žodžio. Aš jau pasakiau, kad dabar vyks balsavimas. Prašau jūsų balsuoti dėl štai kokio dalyko. Kas už tai, kad balsuotume už pranešėjo siūlymą, pranešėjo teikiamą siūlymą šiandien papietų. Kas už tai? Please raise your hands. Those in favor. Kelkite rankas, kas už tai. Reikia balsuoti elektroniškai. Paruoškite balsavimo korteles. Bas, elektroninis balsavimas prasideda. Balsavimas prasideda. Yes, uh, Daniel Kaspari. Dear Chair, if we would, if the... Taip, ponia Kaspari, jei dauguma balsuos už tai, kad balsuotume dėl šio klausimo šiandien po pietų, gal galite paaiškinti, dėl kurio dokumento balsuojame? Uh, tai, prieštara, tai pažiūrė visas taisyklės, jokio dokumento nėra. Tas, tai tas dokumentas privalo būti parengtas 23 oficialiomis kalbomis. Ir, ir būtent tai bus tas atvejis, kai visuomenė visiškai nesupras, dėl ko mes balsuojame, kodėl mes taip skubame. E, po trijų darbų. Po trijų metų darbų šiame komitete mes staiga keičiame darbo tvarkę, nieko neperspėję praeitie, taip nėra buvę. Pirmininkas. Aš tikrai nesusitaikytų su, su tokiais bandymais e, nukreipti mūsų dėmesį nuo svarbiausių dalykų. Dėl ko balsuosime, viskas aišku, tą pranešėjas tą klausimą pristatė ir jį perskaitė. Susikaupkime ir dirbkime rimtai. Aš paprašiau žodžio. Aš prašiau žodžio prieš Danilio Kaspario pasisakymą. Mes irgi turime teisę kalbėti. Pirmininkas balsa, dabar balsuosime ir kol balsavimas neįvyks, aš nesutiksiu žodžio niekam. Aš daugiau nebetoleruosiu tokių dalykų šiame komitete. Balsavimas prasideda. Balsavimas baigtas. Balsavimas baigtas. Nuspręsta šiandien po pietų balsuoti dėl šio pasiūlymo, kurį patikė pranešės. Ačiū visiems. Pereikime prie 29 darbo tvarkės punkto. Small cities.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 Ladies and gentlemen. Ponios ir ponai. Mr. President. There is an item left. Turime dar vieną darbo tvarkės punktą iki pietų. 29 punktas. Mažosios ir vidutinės įmonės. Tai yra mūsų nuomonė teikiama įtre komitetui ir pranešėjas šios nuomonės yra Julijų Winkler. Prašau visų dėmesio. Pranešėjas turi teisę būti išklausytas. Okay. Rapporteur Faisers. Uh, thank you very much, Chairman. Pone pranešiau, prašau. Ačiū pirmininkė. Aš nežinau, ar dar kas nors šiame, šią salę domisi šiuo klausimu ir neaišku, kiek dar turime laiko jos svarstymui, bet ačiū už galimybę pristatyti šią nuomonę. Trumpai pristatysiu nuomonę dėl mažosios ir vidutinės dėl mažų ir vidutinių įmonių savo šalyje ir visoje Europos Sąjungoje, vertinant jas mažųjų įmonių, mažų ir vidutinių įmonių tarptautinio matmens stiprinimo kontekste. Smulkus verslas sukuria 99 procentus darbo vietų ir verslo Europos Sąjungoje. Mes žinome, kad vidaus rinka nėra pakankamai palanki smulkiam verslui. Viena iš penkių mažų įmonių dirba už savo valstybės ribų. Tokia veikla išvystyta pastarosius trejus metus ir tokią informaciją žinome apie ES. Daugelis įmonių ne, neinvestuoja visoje vidaus rinkoje, bet tik už e, savo valstybės ribų. Panalizavus tarptautinę prekybą su trečiosiomis valstybėmis, pamatysime, kad smulkaus verslo pozicijos yra netgi silpnesnės. 2009-aisiais komisija paskaičiavo, kad tik tai 13 procentų smulkaus verslo ES aktyviai veikia už ES rinkos ribų. Taigi daug galima nuveikti stiprindami verslo ir prekybos aplinką palankę smulkiam verslui, kuris jau yra aktyvus kažkokiu mastu, tarptautiniu mastu, taip pat pašalinant kliūtis, egzistuojančias kliūtis, apie kurių egzistavimą žinome, nes daugelis tų kliūčių ir neleidžiama smulkiam verslui imtis tarptautinės priekybos. Dar vienas dalykas, e, kuris netaip aiškiai pasakytas komisijos komunikate, tai paramos schemos es mastu skirtos valstybi, viešosiams įmonėms ir verslo bendruomenį. Manau, kad tai labai gera mintis ir parama smulkiam verslui, kuris nori eksport, užsimti eksportu, bet e, ne, neišmano situacijos visų taisyklių. Reikėtų išnagrinėti padėtį, atsižvelgiant į, tai, į veiklos pobūdį, taip pat e, įmonės e, veiklą Mes norėtume žinoti, kas atsitiks po to, kai bus parengta tokia analizė smulkaus verslo, koks bus kitas žingsnis, koks, ko reiktų tikėtis ateityje. Excuse me, Chairman, but I will not. Pirmininkė, aš netesiu, nes yra daug triukšmo salėje. Okay, uh, thank you, chairman. Uh... Ačiū pirmininkė. Bandysiu apibendrinti informaciją, turi būti teikiama parankiau, taip pat reikia daugiau bendradauti veikėjams subrinkose ir taip pat e, komisijos komunikatė yra valstybių sąrašas. Ir gal pamatę tą sąrašą galėtumėme paklausti, kodėl komisija siūlo Ukrainą Rusiją, o Moldovos ne. Jeigu yra kaiminių šalių iš Viduržėmio jūros regiono valstybių, iš kitų regionų, galbūt reiktų įtraukti tada ir vakarų Balkanų šalis į tą sąrašą. Tai čia tik tai tokie trumpi pamastymai apie tą sąrašą, kuris yra pateiktas komunikate. Na, išorės politika ES skirta smulkioms didinėms įmonėms ir jų plėtimuisi šiek tiek nuvilia tas komisijos pasiūlymas ir Aš manau, kad smulkioms vidinėms įmonėms rūpimi klausimai ne visiškai atspindėti priekybos politikoje ir tai nėra naujas dalykas, nes jau seniai vyksta diskusijos apie tai. Taigi turime veiksmų sąrašą, priekybos barjerų mažinimas, reglamentai draugiški smulkioms vidinėms įmonėms turi būti priimami, taip pat prieiga prie viešųjų pirkimų smulkiems vidinėms įmonėms. įmonėms Visą tai, ką siūlo komisija, tačiau nematome priemonių, kuriomis tokie pasiūlymai būtų įgyvendinami. Tai čia vėlgi yra problema, kurią reikia aptarti. Na ir pabaigai dar norėčiau pasakyti, kad aišku, komunikatas yra svarbus, tačiau man atrodo, kad viskas daroma iš viršaus šiame komunikate. Ir mes, parlamentas, tarptautinės priekybos komitetas, turėtumėme reikalauti, kad e, tendencijos būtų keičiamos, kad viskas vyktų labiau iš, e, būtų išprovokuojama iš apačios, e, būtų pasiūlomi pakeitimai, būtų diskusijos, surinktos diskusijos ir tuomet būtų parengiamas pranešimas. Aš aišku išklausysiu visų E, prašymų ir, ir siūlymų. Dėkoju sekretoriatui už paramą ir išklausysiu dabar pastabų. Ačiū pirmininkė. Pirmininkas, kaip jau minėjau, tai yra nuomonė į trie komitetų. Į trie komitetas rengia pranešimą dėl Europos komisijos komunikato Mažas verslas, didelis pasaulis. Ar būtų norinčių pasakyti Žan Lukas Susta socialistų vardu? Grazie, prezidente. Ačiū pirmininkė. Dėkoju ir pranešėjui. Kaip įprasta. Po to, kai buvo priimtas teisėkuros aktas dėl mažosios, mažųjų ir vidutinių įmonių. Turime atsižvelgti ir į recesijos sąlygas. Turime turėti omenyje, kad mažos ir vidutinės įmonės įneša labai didelį indėlį siekiant didesnio užimtumo. Taigi mažos ir vidutinės įmonės yra labai arti e, gyventojų, darbuotojų ir todėl reikia įsigilinti į tuos sunkumus, su kuriais susiduria MVI. Yra problemų sąrašas, uh, tačiau nėra pasiūlytos jokios priemonės, kaip tas problemas spręsti. Kartais, kai primami pakankamai tinkami teisės aktai, neužtenka finansavimo tiems aktams įgyvendinti. Labai, užtikrint, labai svarbu užtikrinti geresnės sąlygas mažoms ir vidutinėms įmonėms dalyvauti e, bendrojoje rinkoje. Svarbu, kad jos galėtų sudarinėti bendras įmonės konsorciumus įsigijant žaliavas, taip pat, kad jos galėtų geriau spręsti intelektinės nusavybės klausimus, taip pat ginti prekinį ženklą. Taigi Labai svarbu ES mastu apsaugoti inovatyves prekes, jų kilmę, todėl ES reikia supaprastinti nuostatas, o ne daryti jas sudėtingesnės, reikia atsisakyti tarifinių kliūčių, prekybos kliūčių, kad mažos ir vidutinės įmonės galėtų patekti į didžiasias rinkas. Mes tas problemas iškėlėme, kai kalbėjome apie susitarimą su Kinija. Be to, MVI reikia numatyti labai gerų paskatų, kad tos įmonės galėtų veikti ir uh, strateginiuose sektoriuose, kad įmonės taptų konkurencingos ir mažai išsivyščiose valstybėse. Mes, jos turi turėti galimybę dalyvauti bendruose globaliuose ekonomikos procesuose. ES turi įnešti savo indėlį į pasaulio ekonomiką, o tai bus galima padaryti suteikdami didesnės galimybės MVI, kadangi būtent tos įmonės siūlo aukščiausios kokybės produktus. Manyčiau, komisijos komunikatu turėtų būti siekiama tų tikslų, tačiau visos tos komunikato nuostatos turėtų būti kuo tiksliau suformuluotos. O mes, žinoma, dėl konstatuojamosios dalies pateiksime ir savo pakeitimų siūlymus, siekdami, kad būtų kuo veiksmingiau įgyvendinti šiame komunikate suformuluoti tikslai. Jeigu mes nesudarysime naujų papildomų teisinių prielaidų, tai mažos ir vidutinės įmonės ir toliau neturės galimybės dalyvauti uh, E, globalioje rinkoje. Komisija. Taigi dabar išklausysime komisijos. Please, floor is yours. Could you yes. tell your name for the record, please? Yes. Kristos Kiriakis. Kristos Kiriakis from uh, DG uh, Enterprise. Kristos Kiriakis iš įmonių direktorato. Ačiū. Mes išklausėme pranešė ir kitų narių išsakytas pastabas. Kaip jūs žinote, mes šiuo metu rengėme egzistuojančių teikiamų paslaugų apžvalgą. Norime patikti analizę, kad išsiaiškintume, kaip užtikrinti geresnį, geresnę paramą valstybėse narėse verslui, kaip užtikrinti geresnės paslaugas ir užtikrinti geresnį ryšį su klientais ir kaip pasiekti e, sinergijos, kokios yra spragos ES mastu ir kaip jas reiktų užpildyti įmantis veiksmų e, valstybių narių mastu privačiame ir viešajame sektoriuje. Mes tikimės ir savo darbe rengiamės neapsiriboti vien tik tai pageidavimų sąrašo sudarimu. Mes rengiamės sutelkti dėmesį konkrečią politikos, konkrečias politikos sritis. Kaip žinote, jau rengiami politiniai planai, komisija tuo užsima, galėčiau. Turiuomenį darbą šalinant prie, priekybos barjerus PPO sustarimo kontekste. Uh, taip pat e, dirba es delegacijose e, prekybos klausimų užsimančios grupės, taip pat standartizacijos e, de, klausimais domimasi, kas būtų naudinga smulkiam verslui, taip tuo, ne, to nepamirštame ir konkurencingumo politikos srityje. E, Taip pat kalbant apie inovacijos ir konkurencingumo programas, kuri, programą, kuri galioja 2013, ten numatė daug veiksmų, taip pat galėčiau kalbėti apie veiksmus, kurių tikslas užtikrinti smulkaus verslo sklaidą tarptautiniu mastu. Taip pat noriu paminėti kosme konkurencingumo ir smulkaus verslo programą laikotarpį 2013-2020. Šios veiklos kontekste Mes manome, kad ES galime sukurti verslui palankę aplinką ir skatinti smulkaus verslo plėtrą visoje ES. Manome, kad kai kurios valstybės jau suvaidino visai neblogai padirbėjo sutikdamos paramą smulkiam verslui, tačiau reikia tą darbą padaryti labiau matomu, reikia tas paslaugas viešinti, tiek informaciją, taip pat nedubliuoti pastangų nes iš tiesų kartais kai kurios valstybės narės nepakankamai daug paramos teikia smulkiam verslui, kuris nori veikti tarptautiniu mastu. Galiausiai porą žodžių apie valst... prioritetinės valstybės. Yra indikacinis sąrašas patiktas komunikate. Mes žinome, kad smulkus verslas plėtoja savo verslą tar... tarp vietos mastu, regioniniu mastu, taigi svarbiausia na, jeigu kalbame apie Rusiją ar Ukrainą, jeigu jos, jeigu ima, siūloma konkrečias priemonės santykiams su šiomis valstybėmis galime, ne, tai aišku, turime nepamiršti ir kitų, pavyzdžiui, Moldovos ir Viduržėmio jūros regiono valstybių. This first, this Ponas Vinkleris apibendrins diskusijas. Ačiū, dėkoju kolegoms, dėkoju komisijai. Kelios, trump, dvi trumpos mintys. Pirmiausia, supratau, kad padariau didžiulę klaidą, nes pradžioje turėjau paliesti apsaugos smulkiam verslui klausimą. Tai gal būtumėme labiau e, sukėlę susidomėjimą šiomis diskusijomis. Taip pat e, pritariu kolegai Sustai dėl to, kad reikia privalomų taisyklių, nes smulkaus verslo akte irgi yra dalykų, kurie turėjo būti privalomi ir tuomet būtų suvienodėję sąlygos visoms įmonėms. Dar viena mintis kolegai komisijoje norėčiau pasakyti, kad labai svarbu suprasti, kad smulkios vidinės įmonės valstybėse narėse nėra vienodos. Net sunku būtų jas lyginti, nes visiškai ne tas pats smulkų verslą plėtoti Bulgarijoje, Lenkijoje ar Vokietijoje, Švedijoje Dėl to labai svarbu atsižvelgti į tą situaciją ir dėl to tikrai vidaus rinkoje numatyti tam tikras sąlygas um, smulkioms vidinėms įmonėms um, naujose valstybės narėse. E, pranešimo projektas svarstysime 26 balandžio. Balsuosime dėl jo tiksliau. Karl Šliuter dėl kitų klausimų po to, kai bus apsvarstytas šis klausimas. Jis jau apsvarstytas. Gerai. E, kadangi balsuosime trečią valandą, koks pakeitimų pateikimo terminas keisti pasiūlymui tuo metu? Paprašysiu pranešėjo pasiūlyti, pateikti pasiūlymą nes jeigu aš pateiksiu pas, pakeitimą švediškai, kaip jį išversite iš trečio, iki trečios valandos. Pirmininkas, jeigu norėsite kelti problemų, tai visada rasite būdų. Dėkoja pirmininkas vertėjams. 15 minutes uh, after the deadline. Thank you very much.